So, good morning, colleagues. Uh, you're very welcome to this morning's meeting. Labas rytas, sveiki atvykę į posėdį. 13 darbo tvarkės klausimas. Metinė konkurencijos politikos ataskaita. Šiandien jau tas klausimas bus aptariamas antrą kartą praeitą savaitę šešėliniai pranešėjai rengė kompromisinius, e, pran, e, kompromisinius pakeitimus, kaip suprantu, Strasbūrė. Buvo pateikti 221 pakeitimas ir todėl iškart suteikiu žodį pranešėjui. Labai ačiū, aš kalbėsiu vokiškai. Man Labai malonu buvo dirbti su šiuo pranešimu, nes nežinau, ar, visa, ar visada taip konstruktyviai viskas vyksta, šiaip tai dabar viskas buvo gerai, visi pakeitimai konstruktyviai pateikti, lygiai tas pats pasireiškia ir praeitos savaitės e, posėdėje Strasbūrė, taigi viskas į, į gerą, mes e, parašėme gerą pranešimą, visa tai yra susiję su tuo, kad politinėse frakcijose mes sutarėme dėl to, kaip turi gerai funkcionuoti konkurencijos politika ES, taip pat mes e, manome, kad e, apskritai ta e, politika vystoma gerai, jokios kritikos negalime išsakyti. Taigi situacija patogi, mes tiesiog galime galvoti apie ateitį, kokia ta politika bus ateityje. Diskusijos vyksta toliau. E, taigi viskas vyko labai klasikiniu būdu e, apie ateitį. Konkurencijos politikos kalbėjome ir dar kalbėsime su šešėliniais pranešėjais, kai kalbame apie ateitį ir taip pat reikia kalbėti ir apie skaitmeninę sritį, o kai kalbame apie skaitmeninę sritį, tai uh, E, kalbame apie tokius dalykus kaip susiliejimas tarp WhatsApp ir Facebook'o. Tai yra du dideli veikėjai, kurie labai svarbus šioje srityje. Jie teikia nemokamas paslaugas, Messenger paslaugą. Taigi tai yra um, patekimo į rinką klausimas, bet šitas klausimas šiuo atveju sprendžiamas neturi būti, kadangi uh, E, jie dėl nieko nekonkuruoja. E, tai e, ir duomenys, ir visi kiti dalykai, jie visą tai turi, tačiau jie nenaudoja tų duomenų klasikiniu būdu. Kalbant apie viešbučių rezervavimo platformas, tai čia Tiesiog reikėtų pažiūrėti, kaip išplėsti telekomunikacijų tinklus ir kokį vaidmenį skirsime kaimo zonų vystymui. Kada konkurencijų teis, e, teisė gali užtikrinti geresnį rinkų funkcionavimą šioje srityje. Taip pat diskutavome kitus dalykus, kitas temas aptarinėjome. Čia buvo esminiai dalykai aptariami dar kartą mm, e, pasakysiu, koks tai yra klausimas. Jei jau konkurencijos teisė taip gerai veikia, ar tai gali būti pagrindas užsiimti tokiomis temomis kaip visuomenė, politika, demokratija, ar visa tai yra tokios temos, kurias reikia nagrinėti skaitmeninėje ir konkurencijos srityje. Čia konkurencijos e, klausimai, konkurencijos sąranga ko gero yra pati geriausia, žodžiu, šitas klausimas buvo iškeltas kartu su daugeliu kitų. Konkurencijos teisė siekiant apsaugoti demokratiją, turbūt taip pat yra labai tinkama, e, tinkama tema. Aš kaip žalesis taip pat mm, iškėliau žemės ūkio temą. Ta tema taip pat ateityje bus labai aktyviai vystoma, nes e, didelės įmonės e, anksčiau e, sudarė tik 12,5, o dabar 60 procentų rinkoje tai e, kalbame ir apie e, sėklų įsigijimą ir e, apie daugelį kitų dalykų. Tai nėra vien tik tais patekimo į rinką klausimai. Tai yra ir koncentracijos klausimas, susitelkimo ties įvairovę klausimas ir klausimas, kaip tos įmonės turėtų veikti toliau, nes juk konkurencijos, taisyklė, e, konkurencijos teisė turbūt nebebus tokia, kaip buvo mm, anksčiau. Nežinau, ar dariau tą ar nedariau. E, jeigu nedariau, tai dar kartą padėkosiu šešėliniams pranešėjams. Um, Ačiū dabar suteiksiu žodį šešėliniams pranešėjams. Visų pirma, EPP vardu ponas Hakman. Ačiū pranešėjui už pateiktą pranešimą, už tai, kad pradėjote diskusijas. Manau, kad e, reikia naudotis progą e, ir padėkoti, prisidėti prie to pranešimo dėl konkurencijos politikos ataskaitos. Taigi kelios mano pastabėlės. Visų pirma, reikia užtikrinti ir ginti komisijos integralumą konkurencijos politikos srityje. Ne mes e, turim kažkaip vertinti komisiją. Ne mes turim sakyti, kad reikia atsižvelgti į tai ar tai. Mes netgi e, e negalim vertinti, kaip ta konkurencija yra užtikrinama. Komisija turi būti visiškai nepriklausoma. Ir leisdami dirbti komisijai nepriklausomai mesgi ir giname ir užtikriname tą konkurencingumą. Mes turim e, užtikrinti, kad nebūtų kartelinių susitarimų, uh, bet e, turim skatinti naujas įmonės patekti į rinką, turim skatinti tarp valstybinį bendradarbiavimą. Taigi, e, žvelgiant iš ekonomisto perspektyvos, mes neturėtume komisijai nurodyti, kad turėtumėt pasižiūrėti į tą ar aną sritį. E, turim naujų žingsnių imtis, kalbant apie energetikos rinką. Komisija energetikos rinką e, tyria, e, ten yra tam tikro pobūdžio dominavimo požymių. Ir, e, ir kartais mus stebina, kad komisija aktyviai nedirba šioje srityje. Svarbu, kad ji atkreiptų dėmesį į visas svarbės sritis. bet vis dėlto e, mes neturim komisijai e, rodyti mm, sričių, kalbėti apie srites, kurias e, reikėtų tirti. Klimatas, energeta, energetika, socialiniai faktoriai, tai mūsų sritis, mes mes turime priimti politiką šioje srityje, komisija turi ją užtikrinti. Labai svarbu nepamiršti tarptautinio bendradarbiavimo. Dažnai pamirštame, kad e, valstybėse taikomos mokestinės reformos, kurios iškraipo mokestinę rinką, bet antra vertus tai yra nacionalinė kompetencija. Uh, ir ES ar komisija neturėtų tų sričių reguliuoti. Mes džiaugiamės pirmaisiais žingsniais dėrybėse, dėrybose ir aš manau, kad um, mes turim gerbti komisijos nepriklausomumą, skatinti konkurencingumą ir pabrėžti, kad konkurencija kūrė dinamiką Europos ekonomikai ir turėtume e, skatinti naujas įmonės, nesvarbu, ar tai bankų sektorius, ar finansų rinka, ar skaitmeninė rinka, ar taip toliau. E, komisija. Komisijai turim skleisti aiškę žinutę, kad reikia geresnės konkurencijos, didesnės konkurencijos, nes tai labai uh, gerai, tai naudinga ir piliečiams, ir ES ekonomijos dinamika. Ačiū dabar socialdemokratų vardu ponas Šanį. Žodis jums. Ačiū ponė pirmininkė. Kaip jau buvo minėta per pirmasias diskusijas, šita skaita yra palanki aplinkai E, socialdemokratai neturi kažkokių didelių pastabų, bet mes dėmesį e, e, skiriame į tokius pakeitimus pagrindę. Į tas rytis, kurios svarbios mūsų frakcijai ir žmonėms ES. Tai pavyzdžiui, apmokestinimas, uh, Aš noriu pabrėžti, kad kartais e, vyriausybės daro, įveda mokesčių reformas, iškraipydamos konkurencingumą, kitas rytis, kuri mums svarbi. Tai yra skaitmeninimas ir telekomunikacijų rinka. E, tos rytis mus labai domina ir valstybės pagalbos atvejai. E, iš to e, tikrai turėtume daugiau pasimokyti. Ir galiausiai tai gal ne atskira sritis, tokia mm, funkcinis elementas. Norėtume, kad Europos parlamento uh, vaidmuo būtų aiškiau apibrieštas ir jam būtų suteikta lygiai vertiškesnė įstatymų prieimimo gale, įstatymų valdymo užtikrim gale. Konkurencingumas e, e, mums taip pat yra labai svarbis rytis. Mes norim, kad šitais pakeitimais uh, piliečių gyvenimas taptų geresnis ir paprastesnis. Mes kaip socialistai manome, kad einama tinkama linkme ir e, šešėlinių pranešėjų posėdyje apie tai diskutavome. E, mes e, teikiame tokius pakeitimus, kad kuo labiau gintume žmonių, piliečių interesus. E, mūsų prioritetai susiję su plėtra, inovacija, inovacijoms, e, vieningos rinkos užtikrinimas, ypač vieningos skaitminės rinkos, energetikos sąjungos ir taip toliau. Ačiū. Ačiū poniu Šanį. ECR vardu, ar yra kas norėtų pasisakyti? Aldės frakcijos narių? Ne. Tada e, einam prie GUE, ponė Lopės Bermedžio. Bueno, primero... Na, pirmiausia, aš norėčiau padėkoti pranešėjui, ponui Reimonui, už darbą. Ir taip pat norėčiau pareikšti, jog šis klausimas yra be galo sudėtingas kaip suvaldyti e, e, įvairias nuomonės, kurios pasireiškia politi politikoje. ES politikos įvairiose srityse. Taip pat yra labai svarbu pripažinti, kad visos frakcijos uh, pritarė tam, kad reikia, praš... reikia sveikinti komisarę e, už jos kompetenciją bei už tai, kad e, labai puikiai vyko bendradarbiavimas tarp šio komiteto ir visų kitų struktūrų su tuo susijusių. Deja, noriu pasakyti, kad tie susitarimai, visi kiti susitarimai atrodo bent jau kol kas sunkesni įgyvendinti E, kas yra e, konkurencijos politika kol kas turbūt nėra iki galo apibriešta ir dėl to, galima, e, dėl to sunkiau nustatyti kai kurios konkrečius dalykus. Konkurencijos politika yra toks dalykas, kur, kuris labai var, įvairus. Taigi E, įvairus, dėl to ir apibrėžimas yra dar atviras, todėl negalime e, dirbti e, su kažkokiu tai sustabarėjusiu dalyku, turime atsižvelgti į visus kintamuosius. Taip pat konkurencijos politika turėtų būti techniškesnė, kažkiek techniškesnė. Aš manau, kad dėl to jokių abejonių nekyla. E, šiaip e, konkurencijos politika yra labai politinė, politiška sritis, politizuota. Dėl to niekada negalima pamiršti nei e, kompetencijų, nei parlamento E, parlamentui suteikiamų prerogatyvų, nes parlamentas būtent gali pakreipti šios politikos vystimas į vieną arba į kitą pusę. Taip pat e, ši politika yra tokia politika, kur atsižvelgiama į daugumos nuomonę e, ir kovojama prieš monopolius energetikos, pavyzdžiui, srityje ar e, su energetinio skurdo praiškomis, kova su energetinio skurdo praiškomis, kova su um, žemės e, ūkija sutinkamomis problemomis, e, taip pat su tuo, kad E, didėja skaitmen, skaitmeninis atotrukis kai kuriuose Europos dalyse. Mes tą galime paveikti įsikiždami į rinką ir atsižvelgdami į įvairius skaitmeninės politikos aspektus. Visą tai sakau dėl to, kad parlamentas gali e, imtis atitinkamų žingsnių, dė, e, e, politinių žingsnių ir kad tie politiniai žingsniai turėtų būti e, aiškiai jaučiami ir kad e, dirbtumėm vartotojų naudai. Būtent to mes norime, Tik tais taip pasieksime konsensuso. Be to mes visokiojopai remiame pranešėją. So, Ačiū labai už pasisakymą. Ar NF vardu kas nors pasisakytų? Ne. Taigi dabar prašau žodžio procedūra. Matau, EPP vardu ponas Šva paprašė žodžio. Uh, Kolegos, visų pirma, noriu pasveikinti pranešėją ir šešėlinius pranešėjus. Manau, kad pranešimas yra labai naudingas, kaip ir pakeitimai. Tačiau norėčiau atkreipti dėmesį į keletą svarbiausių pakeitimų. Man atrodo, kad jie labai svarbus platesniai perspektyvai. 94 pakeitimas Hüpner e, padarė panašų pakeitimą. Čia kalbam apie tai, kasgi yra ta konkurencingumo politika. Nekalbam apie tvarumą, nekalbam apie socialinės teisės. Mes turim užtikrinti, kad rinkos veiktų taip, kaip jos veikia įprastomis sąlygomis ir tai mums yra geriausia tiek vartotojam, tiek mums piliečiam ir taip todėl. Taigi norėčiau paprašyti jūsų pritarti šiems pakeitimams. E, kitas aspektas, kurį jau paminėjo ne vienas kolega. Mes vis dar kalbam apie skaitmeninės inovacijas, tengiamės atsakyti sudėtingus klausimus, bet galbūt nereikėtų reguliuoti visko iš karto. Bet E, neturime likti e, neaktyvūs, e, turime žengti žingsnį į priekį. Bet neturėtume to, užtikrinti, kad tas žingsnis būtų labai didelis. Taigi 46-68 pakeitimai padeda užtikrinti, kad Mes taip pat galėtume spręsti tokius klausimus, kurie susijęs su e-komercija ir taip toliau. E, trečia, noriu paraginti, valst... noriu užtikrinti, kad valstybės narės būtų paragintos e, daryti pokyčius, nes e, matėm, kad valstybės narės dažnai vėluoja priimdamos sprendimus ir dėl to ir ES nevyksta viskas taip veiksmingai, kaip turėtų. Ir visų ketvirta, pritarčiau ponui Hukmarkui, padėkočiau už jo pakeitimus telekomunikacijų srityje. E, turim užtikrinti, kad Europoje Wi-Fi tinklas būtų labai platus. Jeigu pasilygintume su pasauliu, pamatytume, kad šioje vietoje esame silpni. Ir tokio bendro pobūdžio klausimas šešėlinės pranešėjams, pagrindiniam pranešėjai komisijai. E, e, kalbant apie mm, klasikinę konkurencijos politiką, matom, kad kartelinių susitarimų mažėjo. Taip mums sakoma, bet Taigi pagrindinis klausimas, ar e, e, tų kartelių iš tiesų mažiau, ar tiesiog e, sudėtingiau tuos kartelius aptikti. Taigi, kokia iš tiesų yra situacija, reikėtų tą klausimą užduoti kartkartėmis, kad galėtume įsivertinti, ar tikrai to kartelio sumažėjo. Taigi tiek iš mano pusės. Ačiū. Ačiū. Ar dar kolegų yra, kurie norėtų pasisakyti. Tai tada kelios mano pastamos e, konkurencingumo politika glaudžiai susijusi su vieninga rinka. Vieninga rinka neveiktų tinkamai, jeigu nebūtų tinkamos konkurencijos politikos. Ir iš tiesų tikrai reikia vengti kartelinių susitarimų, reikia užkirsti jiems e, kelią, bet dabartiniais laikais e, sunku kartais aptikti tuos kartelinius susitarimus. Kita mano pastaba. Konkurencijos politika taip pat skatina e, nacionalinės konkurencijos priežiūros institucijas veikti aktyviau valstybėse narėse. E, todėl e, labai e, svarbu raginti valstybės narės taikyti ES normas ir užtikrinti, kad konkurencijos politika veiktų tose valstybėse narėse. Labai svarbu taikyti tą uh, minimalų standartą, bet jo nepakanka. Reikia daugiau, kad užtikrintume konkurencingumą valstybėse narėse. Ir mano visai paskutinė pastaba. E, Kondirektoratas tyria, ar išlaikoma konkurencija valstybėse narėse ir labai svarbu, kad būtų atrenkamos tokios e, e, bylos, kurios būtų ištirtos iki galo. Vienos bylos atsiduria teismuose, kitais atvejais pasakoma, kaip reikėtų uh, elgtis. Bet e, atrenkant tokius atvejus, tokias bylas, reikia viską daryti laiku. E, tai labai svarbu e, kaip sisteminis elementas visai ekonomikai. Kartais konkurencingumo direktorato darbą nuvertinome, bet reikia atkreipdėmėsi, kad jis yra labai svarbus. Ir dabar norėčiau uh, žodį suteikti komisijos atstovui, ponui Leitenberg. Ačiū, ponė pirmininkė, ačiū pranešėjui, šešėliniams pranešėjams ir visam komitetui, kad taip nuodugniai uh, nagrinėja šį klausimą, kad uh, E, įsitraukė į tokį aktyvų dialogą. Komisijai labai svarbu, kad galime apsikeisti nuomonėmis šiuo klausimu konkurencingumo direktoratui ir visai komisijai. Labai svarbu uh, sužinoti, kokios yra geriausios praktikos, kokiegi yra Europos piliečių lūkesčiai. E, Mums labai džiugu, kad e, sutarimai e, pasiekiami esminiais klausimais. Labai daug svarbių elementų buvo paminėta ir šiandienos diskusijose į juos buvo atsižvelgta ir pakeitimuose tai atsispindi. Labai trumpai kelis aspektus norėčiau apžvelgti. Komisija džiaugiasi tokiomis vaisingomis e, diskusijomis e, dėl konkurencijos politikos vykdymo. Komisija mano, kad konkurencijos politika neturėtų apsiriboti tik tai kainą, reikia atsižvelgti tokius parametrus kaip inovacija, kokybė ir taip toliau. Ir įvertinus šiuos parametrus matome, ar rinka nėra iškraipoma. Nereikia pamiršti ir maisto saugos, visuomenės veikatos, aplinkos saugos. Komisija taip pat tyria tokius didelių įmonių susijungumus, pavyzdžiui, e, susijungimai su Monsanto, Komisija, tirdama tokius atvejus, e, žiūri ne tik e, kainos, kuri tenka ūkininkams, bet ir užtikrina ūkininkų galimybę pasirinkti produktą. E, labai svarbu įvertinti visus faktus ir išvadas pateikti laiku, kad jos turėtų poveikį rinkai. E, tai užtikram, užtikrinama tyriant labai sudėtingas bylas, pavyzdžiui, Google tyrimo atvejį norėčiau paminėti. E, tas tyrimas niekur kitur pasaulyje neatliekamas. E, ta už, tas tyrimas niekada ir nebus baigtas, todėl komisijos atstovas paprašė trijų ekspertų uh, parengtų, parengti atna, anal, ataskaitą, e, dar kartą išanalizuoti e, duomenis, algoritmus, dirbtinį intelektą. Tai yra iš, viena iš priežasčių, kodėl e, komisaras rengia sausio mėnesį diskusijas, kurių metu bus aptartos tos visos temos. Labai svarbu, kad tyrimas vyktų laiku ir pakankamai greitų tempu. Komisijai tikrai tai yra labai svarbu. Komisija visada svarsto, kiek yra kokių galimybių atlikti e, tyrimą laiku, žiūri, kaip galima bendradarbiauti kaip e, galima būtų taikyti laikinasias priemonės, tačiau net ir greičiausiais e, atvejais labai svarbu užtikrinti tyrimo kokybę. E, teismas visada prašo, kad būtų visi faktoriai įvertinti išsamei. Kas dėl kartelinių susitarimų? Aš taip pat norėčiau pabrėžti, kad tai mums yra prioritetinės rytis, ji buvo ir bus prioritetinė. E, mums keltų nerima, jeigu po dešimties metų e, situacija e, būtų tokia pati kaip prieš dešimt metų po to, kai buvo priimtos priemonės doroti su karteliniais susitarimais. Taigi žinoma, kad e, visiškai kartelinių susitarimų išvengti ir išgyvendinti negalime. E, yra, atsiranda vis naujų techninių galimybių e, tiems karteliniams susitarimams sudaryti, bet komisija taip pat rengia informacinės visokias priemonės, kad galėtų užtikrinti, kad tų kartelinių sustarimų būtų mažiau. Kitais e, e, metais šis rytis yra įtraukta ir į finans, biudžeto programą. Taigi, e, noriu pasakyti, kad vieninga rinka labai svarbi, ją svarbu užtikrinti ir dar kartą noriu padėkoti E, parlamentui, kad peržiūrėjo ISM e direktyvą e, ir taip pat džiugu, kad prašoma valstybių narių užtikrinti, kad konkurencijos tarnybos vadovautųsi mūsų teisės aktais ir užtikrintų, kad ta konkurencija visose šalise būtų vienoda. Uh, Kitą savaitę, kaip suprantu, pranešimas bus baigtas, taigi dar kartelį noriu pasidžiaugti, kad taip aktyviai įsitraukite į darbą. Panašu, kad niekas daugiau žodžio nebeprašo, tai prašyčiau šešėlinio pranešėjo apibendrinti diskusijas. Taip, diskusijos iš ties buvo labai e, konstruktyvios. E, taip nesivėliam į tokias diskusijas kaip laisva rinka ir fundamentalizmas ir taip toliau, apie tai kalbėti galbūt nereikia. Dėl pono Švabo pastabos, kad rinka veiks tinkamai, jeigu įtrauksime socialinius ir aplinkosauginius aspektus. Taip, iš ties tos pastabos yra Mm, aktualios ir toliau šio klausimu dirbsime berots per rytojus posėdį. Taigi, aišku, ekon balsuosime dėl šio pranešimo gruodžio trečią dieną, o plenarinėje sesijoje tikimasi balsuosime 2019 sausį. Taigi dabar siūlyčiau padaryti trumpą pertraukėlę, nes paskui e, keisimės nuomonėmis su Eurogrupės pirmininku ir tas klausimas numatytas 10 valandai. Ačiū.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 lietuvoje So, dear colleagues, um... Mėly kolegos, labą rytą. Aš Dabar norėčiau pasveikinti Eurogrupės pirmininką Mario Senteno. Jisai, kaip įprasta, dalyvauja mūsų e, ekonominėme dialoge du kartus per metus. Paprastai kiekvienų metų rudenį ir kitų metų e, pradžioje. Bet e, šiais metais e, Tie susitikimai, pirmasis susitikimas vyko vasario mėnesį, antrasis dabar, čia yra aptariami e, ap, tokie klausimai kaip e, specifinės ataskaitos apie valstybės e, narės, e, euro grupės e, biudžetas ir taip toliau. Jūs e, jau gavote informaciją apie Graikijos padėtį. Man atrodo, kad šiandien buvo labai vyksta labai svarbi diskusija apie Europos stabilumo mechanizmą, apie e, fiskalinius eurozonos gebėjimus. Kaip jūs e, žinote, mes labai intensyviai dirbame šitais klausimais ir e, norime kaip pagreitinti rizikos mažinimo dokumentų rinkinio e, nagrinėjimą. Tai yra mūsų indėlis į e, pinigų sąjungos reformą ir mums taip pat labai reikia informacijos iš jūsų šitais e, klausimais. Aišku, kad e, gar, garantija, backstop šiame kontekste taip pat yra labai svarbi reforma, tačiau e, jeigu mes e, apsiribojame tik tai tuo, kas vyksta dabar, kažin ar mes galime sakyti, kad vyksta tikra e, pinigų sąjungos reforma. Aišku, mes e, labai susidomėję sekame tai, ką komiti, komisija daro šioje plotmėje. Jūs e, žinote, kad komisijos prerogatyvos šioje srityje yra labai e, didelės ir svarbios. Aš e, manau, kad mes čia taip pat turime suvaidinti savo vaidmenį. Komisija suvadino labai svarbu vaidmenį Graikijos klausimų e, kontekste. E, Ir aš tikiuosi, kad e, mes e, taip pat nesiliksime šitais klausimais ir e, mes išklausysime jūsų informaciją apie tai, kas svarsto Eurogrupė šiais aspektais. Dar kartą sveikinu Mariją ir žodis jums. Dėkoju. Roberto, gerbiami parlamento nariai, man labai malonu lankytis Europos parlamento ekon komitete, dalyvaujant mūsų ekonominėme dialoge, kuris vyksta du kartus per metus. Iš pradžių keletą žodžių apie, euro, apie tos klausimus, kuriuos nagrinėja Eurogrupė pastaruoju metu. Kaip jūs žinote, Eurogrupės plačios apriepties ekonomikos augimas tęsiasi ir toliau, ir jis tęsiasi jau 22 ketvirčius iš eilės, nors 17 e, e, metais buvo e, pasiekta išimtinių rezultatų, dabar ta tendencija turi išlikti ir toliau, galbūt su kai kurio normalizavimu. Mūsų ekonomikos, vis dar kūrė darbo vietas ir tai turi teigiamų pasiekmių atlyginimams, investicijos auga taip pat, investicijos vėlavo atsigaunant e, ekonomiką iš pradžių ir e, to būdu prognozijas yra teigiamas, nepaisant kai kurių išorinių faktorių, tačiau vis dėlto mes turime išlikti budrus ir todėl aš noriu paliesti e, ekonominės politikos derinį, kuris reikalingas euro zonai. Reikia mums būtina užtikrinti didesnį mūsų ekonomikų atsparumą ir turime nebekartoti praeities klaidų, kuomet mes laikėmės prociklinės politikos e, principų. Mes turime taip pat užtikrinti pakankamą mokestinę erdvę, kad uh, krizės metu galėtume pasinaudoti e, pakankamais, pakankamais stabilizavimo galimybėmis. Mums taip pat reikia užtikrinti, kad e, mūsų politika skatintų augimą, tam reikės tam tikrų e, pastangų. Valstybės narės turi vykdyti patikimą politiką, patikimas politikas, kurių e, kiekviena atspindi valstybių narių specifiką. Ir valstybės narės taip pat turi tos valstybės narės, kurios turi pakankamą mokestinę erdvę, turi naudoti ją e, e, stabilizavimui ir investicinių spragų užpildymui. Konvergencija gali būti pas, pasiekta ir tose valstybėse, kur yra deficitas, ir tose, kur yra perviršis. Lapkričio mėnesį Eurogrupė aptarė biudžeto planus 19 metams, nes e, komisija parengė e, nuomonę, kurioje e, prašoma peržiūros mes matome šiame kontekste, kokia yra Italijos biudžetinė strategija, laukiame komisijos reakcijos. Komisija turėtų pateikti savo nuomonę e, rytoj ir apie Italiją, ir apie e, kitas valstybės narės. Euro grupėje šituo klausimu mes turėtume e, tartis e, gruodžio mėnesį. Mes puikiai suprantam, kad Italija susiduria su rimtomis socialinėmis ir ekonominėmis problemomis ir tos problemos turi būti sprendžiamas. Tačiau vis dėlto e, Italija spręsdama tas problemas neturėtų kelti grėsmės fiskaliniai konsolidacijai. Nes e, tos taisyklės, kurių čia turi būti laikomas, yra ne tikslas, bet e, priemonė. E, taisyklių laikymasis tik tai leidžia užtikrinti tą pagrindą, e, kuriuo turi būti remiamas ir tai naudinga visai e, euro grupiai. Tad valstybės narės privalo vykdyti patikimą ir racionalią politiką. Mes tai puikiai žinome ir daug valstybių tai daro įgyvendindamos e, būtinas reformas po krizės. Dabar keletą žodžių apie Graikiją. Rūpiučio mėnesį Graikija pabaigė įgyvendinti savo ekonominio koregavimo programą. Tai yra paskutinė tokio pobūdžio programa euro zonoje. Graikija, aišku, dalyvavo labai sunkiame ir sudėtingame procese Tačiau dabar prognozės yra teigiamas. E, naujausi duomenys rodo, jog Graikija trečius metus iš eilės pasiekė savo numatytus mokestinius tikslus, įskaitant ir 3,5 procentų tikslą. E, Graikija tuo būdu užsitikrina pakankamą e, e, fiskalinį, fiskalinę tamponinę zoną, kad galėtų e, sušvelninti galimas problemas. Graikija ir toliau turėtų vykdyti tinkamą mokesčių politiką ir finansinės reformas, nes tai bus labai naudinga ilgalaikėje perspektyvoje jos piliečiams ir valstybei. Graikijos pažanga bus įvertinta. Mes tikimės, kad rytoj komisija pateiks pirmąją ataskaitą euro grupė, reguliariai stebi Graikijos padėtį ir e, įvertina komisijos ataskaitas kartu su kitų institucijų ataskaitomis. Dabar keletą žodžių apie struktūrinę politiką. Atsakinga mokesčio politika yra būtina, tačiau nepakankama sąlyga, kad būtų užtikrintas mūsų ekonomikos atsparumas. Reikia taip pat ir struktūrinių reformų ir reikia tokių politikų, kurios didintų produktivumą ir ekonomikos augimą. Taip pat reikia palankios įmonėms e, aplinkos. E, bei e, inovacijų ir investicijų. Taip pat turime remti kokybiškų darbo vietų kūrimą. Eurogrupėje šitais klausimais reguliariai vyksta diskusijos. Mes e, aptarėme tai su akademinio pasaulio atstovais. Aš manau, kad tai puikiai galimybė pasimokyti patirties iš valstybių narių, keistis mintimis su išoriniais ekspertais Dabar dėl e, Europos e, pinigų, ekonomikos ir pinigų sąjungos gilinimo. Tam e, reikia racionalių, racionalių ir tinkamų politikų bei stiprios institucinės sąrangos ir e, Eurozonos vadovai laukia iš mūsų konkrečių e, rezultatų. Viršūnių sustikimas vyks gruodžio mėnesį, kalbant apie e, bankų e, sąjunga. Čia svarbus du aspektai. Tai e, yra e, bankų sąjungos užbaigimas ir Europos stabilumo mechanizmo tolesnis išplėtojimas. Čia kalba sukasi apie neutralę kredito liniją bei valdyseną, kurios tikslas yra užtikrinti sklandų sprendimų prieimimo mechanizmą, siekiant uh, užtikrinti veiksmingą bankų gaivinimo sistemą ir, aišku, įtraukiant nacionalinius parlamentus į šį procesą, mes tikimės, kad backstop garantija bus įtvirtinta anksti, tai yra anksčiau negu 24 metais ir čia iškyla kai kurių problemų, nes 2023 metų pabaigoje E, gaivinimo fondas turėtų būti visiškai mutualizuotas. Ir aišku, reikės ir kiekybiškai, ir kokybiškai įvertinti rizikos e, faktorius ir šitie dalykai dabar analizuojami ir aptariami. Kitas klausimas yra Europos stabilumo mechanizmo e, reforma, Eurozonos birželio viršūnių susitikimas, paprašė aiškių gairių šitais e, klausimais. Čia kalba sukasi apie e, prevencinės priemonės ir krizės valdymą bei, bei, bei prevenciją, taip pat apie skolos e, e tvarumo aspektą. Mes e, e Turime taip pat siekti šiame kontekste, kad tos valstybės, kurios naudoja tas priemonės, nebūtų stigmatizuojamas finansinių e, rinkų lygmenių. Taip pat e, reikia tinkamai apibrėžti skolos tvarumo e, kriterijus. Kalbant apie valstybės skolą ir sukauptą patirtį, mes norime sustiprinti krizių valdymo ir prevencijos E, aspektą stabilumo mechanizmo kontekste. E, ir e, šie dalykai taip pat yra susiję su finansinė parama, ypač kalbant apie skolos tvarumą ir Pirmininkas, norėčiau paprašyti, kad kalbėtumėte lėčiau, nes vartėjai nespėja versti. Lygiai grečiai vyksta e, diskusija apie kolektyvinius veiksmus, kad toliau būtų e, užtikrinamas didesnis sprendimų prieimimo e, mechanizmas. Taip pat Eurogrupėje buvo e, aptariamas klausimas e, apie um, e, krūvio pasidalymą ir institucijų prerogatyvas e, numatytas su, sutartyje. Kalbant apie stabilumo mechanizmą, tai yra tarp e, vyriausybinio lygmens struktūra e, ir įtraukti tai į ES teisiną yra labai sunkus, ilgalaik, labai svarbus ir il, ilgalaikės perspektyvos e, dalykas. Toliau dėl Europos indėlių draudimo e, schemos. Pirmą kartą mūsų vadovai paminėjo šį e, aspektą savo deklaracijoje ir e, bankų sąjungos užbaig, užbaigimas baigsis visiškų indėlių draudimo schemos įgyvendinimu. Tai e, yra visų pripažįstama. Kita vertus, politinių požiūrių tai yra labai jautrus klausimas, tai susijęs su rizikos e, mažinimo sąlygomis, kurios turi būti užtikrinamos, e, pradėtos užtikrinti net šių metų pabaigoje. Dabar bankų balansas gerėja ir vyksta dėrybos su Europos parlamentu dėl uh, E, bankų paketo, bankų dokumento rinkinio. Ir čia norėčiau pabrėžti, jog labai svarbu pasiekti susitarimą šito klausimo. Tai yra būtina sąlyga tam, kad eurozonos lygmenių būtų ir toliau siekiama rizikos e, pasidalymo. Kai kas mano, kad politinės diskusijos turi vykti paraleliai kitoms diskusijoms, pavyzdžiui, e, diskusijoms e, dėl valstybės įsiskolinimo rizikos e, ar, ar kitų aspektų. Ir galiausiai keletą žodžių apie eurozonos mokesčių gebėjimus. Politinis realizmas verčia e, užtikrinti tokį mechanizmą, kuriame e, rizikos e, pasidalymas visų pirma eis iš privataus sektoriaus, tačiau turime užtikrinti ir tam tikrą e, viešą erdvę šituo požiūriu dėl rizikos pasidalymo. Viešasis rizikos pasidalymo instrumentas ar, ar, ar priemonė kaip tik tai e, e, gali būti toks dalykas, kuris apsaugos mūsų pinigų ir ekonominę e, sąjungą. Mūsų šios, šie aspektai taip pat neturi trukdyti valstybėms narėms pačioms vykdyti tinkamą politiką nacionaliniu lygmeniu. Mums reikia kūrybinių sprendimų, kad išspręstume visas iškylančias problemas, kai kurie variantai jau yra minimi, tačiau fiskaliniai gebėjimai e, būtent e, yra tarptų aspektų, kuriuos e, Eurogrupė vertina labai rimtai ir kurie turi būti aptariami atsižvelgiant į DFP dėrybas platesnėme kontekste. Aš manau, kad per gruodžio viršūnių susitikimą Eurogrupė galės jau aptarti padarytą pažangą. Aš taip pat manau, kad mes pasiremsime gairiamis, kurios bus parengtos gruodžio mėnesio viršūnių tarybos ir e, užtikrinsime tolesnę e, pažangą ir manau, kad mums pavyks sustiprinti eurozonos atsparumą ir jog mes galėsime tai užtikrinti piliečių labai. Dėkuoju uždėmesi. Dėkuoju pirmininkui Senteno už labai išsame ir turiningą išsamų ir turiningą pranešimą. Jūs e, pateikėte ir kai kurių komentarų, komentarų dėl Italijos ir iš jūsų žodžių mes aiškiai matome, jog e, labai svarbu, kad e, būtų vykdoma socialiai subalansuota politika, skatinant ekonomikos augimą ir kad turi būti užtikrinama mokesčių uh, mokestinė atsakomybė, atsakomybė mokesčių srityje. Čia, būti, čia neturi būti vien tik tai ekonominių taisyklių diktato, mes turime pakankamai lankstumą, kad galėtume kombinuoti į įvairias politikas ir aspektus, siekdami ekonominio ir socialinio balanso. Tad, tačiau tai, ką aš girdžiu iš savo kolegų, nelabai ne, ne teikia e, optimizmo, Dėkoju už tai, ką pasakėte dėl ekonomikos ir pinigų sąjungos reformos. Mes dirbame e, eurozonos mokesčių gebėjimų klausimų. Mūsų pranešėjas gal pateiks e, taip pat savo nuomenę to klausimu. Jūs kalbėjote apie rizikos pasidalymą. Tai būtų labai padėtis yra sunki tuo požiūriu, jog valstybės narės supranta, jog tai yra būtina, kita vertus kai kurios valstybės narės dar nesutinka su tuo, jog reikia tai daryti dabar. Bet e, aišku, pradėsime nuo pranešėjų frakcijų. Vardu Darijus Rozatė pirmiausiai, APP. E Ačiū, kad atvykote į mūsų posėdį. Visų pirma, dilema dėl rizikos pasidalymo ir rizikos mažinimo. Kai kurios valstybės tikrai yra geroj padėti pastaraisiais metais, jie sumažino savo įsiskolinimą ir todėl kitos valstybės kalba apie tai, e, apie potencialų rizikos pasidalymo mechanizmą nes kai kuriuose šalise rizika yra pernelik didelė ir todėl reikėtų įgyvendinti rizikos mažinimo priemonės. Taigi noriu paklausti, kaip tą dilemą reikėtų spręsti. Jūs nurodėt, kad reikia rizikos mažinimo mechanizmą užtikrinti, bet kaipgi tas mechanizmas bus įgyvendinamas E, kai kurios valstybės narės, kaip minėjau, yra labai įsiskolinusios ir akivaizdu, kad ekonomikos augimas mažės 19 ir 20 metais. Italija. Biudžeto plano projektas. Jūs kalbėjote apie tai, kad komisija e, rytoj teiks nuomonę, tačiau norėčiau pasiteirauti, kokia yra jūsų ir euro grupės nuomonė, kaip reikėtų paskatinti Italijos vyriausybę e, nesim tokių sprendimų, tokių e, priemonių, kurios potencialiai mažintų šalies augimą ateinančiais metais reikėtų dar kartą peržiūrėti e, pensijų reformą. Tai buvo prievolė, bet panašu, kad jos nesilaikoma. Taigi, kaip reikėtų įtikinti Ita Italiją laikytis e, nustatytų taisyklių, nesišvaistyti pinigais, e, užtikrinti darbo rinkos. Dabar ji užtikrina labai lankščią darbo rinką. Taip neturėtų būti. Ačiū, ponė Razati. Iš ties mums visiems labai svarbu suprasti, kad reikia mažinti riziką eurozonoje. Eurozona turi 20 metų patirtį, kurią surinkome po, eurozonos, po euro įvedimo. Ir akivaizdu, kad ta patirtis pakankamai trumpa. E, tas laikotarpis, e, per kurį susidūrėme su didelė recesija, buvo pakankamai e, trumpas. Taigi euro grupės e, nuomonė, mums reikia mažinti rizikas, pasidalyti rizikomis, bet e, taip pat skatinti ekonomikų augimą ir kartais už tai reikia nepigiai susimokėti. E, tam reikia įgyvendinti reformas tiek nacionaliniu, tiek sąjungos lygmenių, vykdyti politikas, kurios būtų susijusios su tokiomis reformomis. Mums reikia užtikrinti bendrą politikų politikų paketą ir dabar matom, kad ir Brexitas, ir Trumpo politika mums kelia grėsmių. Taigi turime užtikrinti, kad mūsų politikos būtų nuoseklios eurozonoje. Ir e, žinoma, kad rizikų mažinimas yra svarbus tokios politikos dalis. Italija e, Italijoje reikia mm, laiko, kad būtų įgyvendintos reformos, e, e, reikia laiko, kad tos reformos, kurios buvo įgyvendintos, e, duotų akivaizdžių rezultatų. Eurogrupė remia komisijos mm, požiūrį. E, reikia duoti Italijai laiko, kad tos įgyvendintos reformos duotų vaisių. Ačiū. Ačiū per vaš beres. Labai ačiū pirmininkė, kad atėjote į diskusijas. Aš norėčiau šiek tiek pasigilinti toliau į dar jūsų Rozatį klausimą. Jis jūs Eurogrupės pirmininkas, čia labai svarbios temos nagrinėjamos, mes taip pat į programą įtraukėme e, tuos sudėtingus dalykus, kur, su kuriais susidurėte Eurogrupėje ir e, kai kurių žmonių interpretacija, e, kaip pasidalinti rizikos, rizikomis ir kaip jas subalansuoti. Metų pradžioje buvo dalinamasi nuomonėmis apie tai. Pasidalinimas rizika. Ši tema yra labai sudėtinga. Aš e, matau, kaip nagrinėjamas bankų paketas, kaip nagrinėjamas nemokių skolų klausimas. Tai kur ta pusiausvyra, kalbant apie rizikos mažinimą? Nes aš matau jūsų ataskaitą, spaudos pranešimą, pranešimą spaudai atsiprašau. Mm, na, žinoma, tai yra Euro Group e, Eurogrupės e, tam tikras instrumentas pasiūlytas, tačiau kai kas čia nėra iki galo subalansuota. Pirmiausia, ką jūs turite galvoje, kalbėdamas apie pasidalinimą e, riziką? 2014 e, metais tai nebuvo tos e, pusiausvyros numatyta, galbūt tik tais toks bendresnis vertinimas. It is, <clears throat> thank you, uh, madam. Ačiū. E, Pone Beres, atsakysiu anglų kalba, jei neprieštarausite, kad nereikėtų man keist e, kalbų. Jūs esate teisi. Pažvelgus į diskusijas dėl rizikos mažinimo ir rizikos pasidalymo priemonių, E, iš ties e, reikia e, dirbti abiem kryptimis. Kartais atrodo, kad viena, vienoj pusėje dirbama greičiau ir veiksmingiau negu kitoj. Tačiau tai yra labai svarbu eurozonai pasitikėjimas yra labai svarbus, e, turime ir toliau dirbti šią dvasę. Turime išlikti optimistiški dėl savo ateities. Kas dėl ekonominės ir pinigų sąjungos procesas yra ilgalaikis, e, aš kaip Eurogrupės pirmininkas pabrėžiau, kad labai e, svarbu užtikrinti reformų testinumą, e, nenutraukiant diskusijų. Taigi turime ir toliau dirbti tą lenkme turime e, skatinti vidinį pasitikėjimą, kaip minėjau, 22 ketvirčius iš eilės ekonomika auga, sukūrėme 9 milijonus darbo vietų. E, tai labai svarbu, darbo užmokesčiai didėjo, taigi rezultatai yra labai geri e, eurozonoje. E, bet e, turime ir toliau išlikti ambicingi, turime skatinti pasidalymą rizikomis. Procesas yra brangus, bet uh, turime remti šios procesus ir e, manau, kad toks požiūris visa apimantis neturėtume mažinti ambicijų ateinančiais mėnesiais. Europoje prasidės rinkimų procesas ir labai svarbu, kad e, šis procesas prasidėtų didelėmis ambicijomis. Ačiū Berto Lukė. Dėkoju. Aš kalbėsiu vokiškai. Aš taip pat norėčiau pakalbėti apie Italijos situaciją. Kai kalbėjote jūs apie Italiją, sakėte, kad jei Italija laikysis taisyklių, tai galės tapti puikiu tvaraus augimo pavyzdžių. Tačiau kaip jūs įsivaizduojate, ką turi daryti Italija, kad laikytųsi biudžetų to taisyklių, kaip jinai gali stimuliuoti tą augimą? Uh, Italijoje labai sunku įgyvendinti struktūrinės reformas. E, tikrai ne, negalima įsivaizduoti, kad tos reformos greitai vyks. Ir dabar, jeigu Italija turėtų laikytis instrukcijų, e, tai kokios taisyklės užtikrins tą augimą, nes galima dabar konstatuoti, kad per keletą pastarųjų metų Italijoje e, tvaraus augimo uh, Um, pastebėta nebuvo. Tai gal jūs turite kažkokį receptą? Jeigu taip, tai ką galima padaryti? Jei, ar turite kažką patikimo, ką galima būtų pasiūlyti Italijai? Kitas klausimas. Jeigu Italija nesilaikys taisyklių, jeigu vyriausybė Italijos uh, vėl nesutars dėl, su komisija dėl likusių taisyklių. Ar galite atmesti tokią prielaidą, kad šita vyriausybė arba kita vyriausybė e, gaus paramą, jeigu kažkokis, kažkoks Italijos regionas to prašys? Ar Man e, atrodo, kad e, šalis, kuri pažeidinėja taisyklės, tikrai negali gauti jokios paramos. Growth, eh? And... Pastar... no. bad, sorry, including... sorry. Pastaruosius trejus metus Italijos ekonomika augo. Aš klausimą uždaviau poniui Kenteno. Per 15 metų Italijoje nebuvo jokio ekonominio augimo. Ne jums klausimą uždaviau. Ačiū pirmininkė. Ačiū ponui Lukė. Augimo procesas yra ilgalaikis procesas. Negalime jo vertinti e, iš trumpalaikės perspektyvos. Tam reikia laiko. Tam reikia laiko, reikia reformų, pensijų reformos, darbo rinkos reformos, kurią Italija įgyvendino, tos reformos buvo įgyvendintos, tačiau tom reformom reikia laiko. Mano šaly pensijų reforma pradėjome 2006 metais ir jinai vis dar yra įgyvendinama, taigi reikia laiko, kol jos materializuojasi. Italija, aišku, gauna e, naudos iš eurozonos už tai, kad priklauso eurozonai, nes eurozonas užtikrina valiutos e, stabilumą, e, užtikrina uh, santaupų augimą, tačiau taip pat reikia nepamiršti ir socialinių problemų, apie kurias kalbėjau. Socialiniai aspektai visada daro įtaką mūsų vyriausybėms, tai yra tarsi atsakas į iššūkius. Taigi e, reikėtų e, laukti, kol tas e, reformų procesas duos rezultatų. Reikia laukti, reikia pasitikėti šalimi. Galite pasitelkti Portugalijos pavyzdį. Mes Prieš trejata metų taip pat neturėjom tokio e, pasitikėjimo, bet įtraukėm tą klausimą į darbo atvarkę ir tą pasitikėjimą užsitikrinome. E, viešieji e, finansai, gebėjimas taupyti ir investuoti, tai yra svarbus aspektai Italijai kad būtų galima užtikrinti tą ekonominį augimą, kuris pastebimas pasaruoju metu. Ir antrasis klausimas e, dėl galimybės pasinaudoti Europos stabilumo mechanizmo lėšomis. Labai trumpai atsakysiu, yra numatytos taisyklės ir uh, manau, kad e, tos taisyklės visiems taikomos vienodai. Europos stabilumo mechanizmas e, ir toliau užtikrins stabilumą. Jo e, veiksmingumą mes įsirodėme pastaraisiais metais. Ačiū. E E, valstybė narė turi teikti paraišką. Ir tada tik tai e, užtikrinamas, užtikrinama galimybė naudotis tuo mechanizmu. Nėra taip, kad atvirkščiai, kad liepiama naudotis. E, toliau Ramon Tremoza į Balsels, prašau. E, Dėkuoju, ponė pirmininkė. Sveikinu ponas Sintino šiame komitete. Turiu keletą trumpų klausimų. Šiandien mes e, diskutuosime apie a, e, a, e, minimalų, minimalų padengimo lygį, neveiksnių pozicijų nuostoliams. Kai kurie koordinatoriai nesupranta, kodėl direktyva dėl antrinių rinkų dar neparengta nes e, mes manome, kad e, abu klausimai, šie abu klausimai turėtų būti aptariami kartu. Taryba numato vieningą grafiką e, paramos teikimui, tačiau ar, ar visiems taikoma ta prievalė? Ar jūs nebijote kai kurių e, asimetrinių šokų pavojų, pavojaus? Beje, Italija yra vienintelė valstybė, kuri turėjo biudžeto perviršį per pastaruosius 20 e, metų. Tačiau dėl jos įsiskolinimo buvo pakankamai didelis viešasis deficitas. Ką Jūs galvojate apie galimybę refinansuoti Italijos e, įsiskolinimą? Dėl direktyvos, kurią Jūs e, minėjote, dėl direktyvos dėl antrinių rinkų plėtojimo. Kaip jūs žinote, mes e, šito klausimu dirbame, valstybės narės pritarė tam, kad turi būti daroma pažanga dėl antrinių rinkų, tačiau jos neigiamai žiūri į ACAI. E aspektą, tai čia dar reikės papildomo darbo. Toliau. Pastaraisiais metais mes e, konstatavome, jog eurozonoje buvo pakankamai didelis e, sumažėjimas dėl, dėl pavienių pozicijų neveiksnių pozicijų nuostolių. Ir e, taip pat e, mes e, žinome, kad bankų sektoriuje taip pat buvo nuveikta kai kas labai e, svarbaus, bei kitais lygmenimis. E, gerinant padėtį ir dėl to grįžtu prie jūsų paskutinio klausimo aspekto, kuris yra labai svarbus. Siekiant e, užtikrinti skolos e, tvarumą mūsų ekonomikoje ir mūsų valstybėse narėse, tai mes turime E, kelti klausimą dėl e, skolos ir BVP santykio rinkoje pasitikėjimas yra labai svarbus, todėl mes turime siekti, kad pasitikėjimas, tarpusavio pasitikėjimas būtų kaip galima didesnis ir turime užtikrinti, kad e, finansavimo sąlygos už, būtų užtikrinamas valstybėse narėse. Atskirios valstybės narės, kurios bando įgyvendinti tam, tam tikras strategijas, kurios pažeidžia mūsų bendras taisyklės ne visuomet yra geras dalykas ir aš nesakau, kad nėra kitų alternatyvų. Yra ir kitų galimybių, kurios gali būti suderinamas su taisyklėmis šiuo metu. Eurozonoje dabar e, mok, mokesčių, mokesčių srityje e, skirtumai yra maksimalūs ir tai kaip tik tai yra labai svarbus aspektas dėl, dėl to pasitikėjimo. Urtasun. Aš ispaniškai paklausiu, ačiū, kad e, čia dalyvaujate. E, tai labai įdomi diskusija. E, aš manau, kad šita diskusija yra labai savalaikė. Tačiau e, norėčiau pasakyti, kad tai yra tikrai taip pat e, puikus komunikavimo pavyzdys. Norėčiau pasakyti, kad mes, kad gana skeptiškai žiūriu į vakar dienos aptartus rezultatus Viskas yra sąlygiška, pasižiūrime, e, kaip finansuojami projektai, kokie, ko, kokios kofinansavimo galimybės. Taigi mes dabar kūlėme tokį instrumentą, kuris labai panašus į struktūrinius fondus. Bet tai nėra tai, ko, mes, ko mums iš tikrųjų reikėtų. Taigi aš norėčiau, kad paaiškintumėte jūs asmeniškai, kaip stabilizuos e, viską tas vakarykštis Eurogrupės pasiūlymas. Ir antra, e, dėl valdymo kai kurių e, momentų norėčiau paklausti, kadangi tai yra lyg ir tarp vyriausybinis instrumentas, tai kokį vaidmenį čia suvaidins euro grupė? Ar tai e, parlamento kažkoks sumažintas vaidmuo vyks? Mm, e, norėčiau atvirai paklausti, kaip čia su šiuo dalyku yra. Taigi dėl dviejų dalykų. Ar bus kažkaip stabilizuojamas e, biudžetas ir e, kokį vaidmenį turės Europos parlamentas? <laughs> Dėkuoju, ponartas, aš atsakysiu ir jums e, anglų kalba. Į pateiktą klausimą E, jūs paltėte labai svarbų e, aspektą, bet noriu pabrėžti ir tai, kad vakar dar nebuvo galtinio e, sprendimo nei dėl vienos iš tų temų, kurias, kurias mes aptarėm dabar. Šitie dalykai bus aptarti gruodžio mėnesį dar ir, ir tuomet bus sprendžiama. Tačiau kalbant apie mokesčių E, dimensiją. Tai yra ilgalaikiai klausimai ir mes aptarsime ir toliau juos. E, vakar e, vyko di diskusija. Um, aptariami Prancūzijos ir Vokietijos pasiūlymai, mums reikės daugiau laiko e, giliau išnagrinėti šitiems dalykams. Galiu Jums e, pasakyti, jog e, ambit, ambicijų lygis labai skiriasi tarp e, valstybių narių sėdinčių prie darybų stalo. Mums reikia bendros pozicijos ir kol kas mes dar, dar nepasiekėme tokios e, sutarimo stadijos, tad tai kol kas yra e, tebe vykstanti diskusija, na, e, kalbant e, apie e, pačią sąrangą ir apie stabilumo mechanizmo turinį. Aš įžanginėme žodyje sakiau, jog tai yra visiškai tai, kas siūloma, visiškai suderinama su sutartimis ir čia nėra jokios rizikos, kad nebus pakankamos e, atskaitomybės. Ir šituo požiūriu aš manau, kad e, mes e, dirbame remdamėsi egzistuojančiomis dabar taisyklėmis ir neaptarėme jokių aspektų ar dalykų, kurie būtų e, nes, nesuderinami su mūsų demokratinės visuomenės principais ar atskaitomybės reikalavimais. Tie dalykai yra mums labai svarbus ir mes į tai kreipime didelį dėmesį. E, mokesčių dimensija yra esminės svarbos klausimas ekonomikos ir pinigų sąjungos kontekste. Mes turime papildyti mokesčius ryties taisyklės naujomis priemonėmis ir mechanizmais. Ir, ir mes ateityje šitais klausimais dirbsime ir, ir, ir, ir toliau. Ir tie, tie klausimai, kuriuos jūs paminėjote, bus ir toliau aptariami tose diskusijose. Dėkuoju. Prieš suteikdama žodį Gue vardu Marijai Matijas, aš perdodu uh, e, e, savo pirmininkos įpareigojimus e, Vydaro Bermajeriui, todėl kad uh, turiu bėgti svarstyti breksito klausimų. Sveiki dar kartą visi. Pone Matijas žodis. Dėkoju pirmininkė, dėkoju, kad dalyvaujate mūsų posėdyje. Ponas Antenu, norėčiau paklausti dėl, dėl vyriausybės. Pavyzdžiui, mūsų šalyje jie atli, e, labai daug trojkos e, trejeto elementų savo politikoje įgyvendino. Ar tokia politika, kuri buvo vystoma Portugalijoje, ekonomiškai pasiteisino, buvo naudinga. E, taip pat norėčiau pasakyti, kad gana sunku man viską įvertinti. E, Graikijoje, pavyzdžiui, kaip visa tai veikia. Taigi dėl šios priežasties norėčiau pasakyti, kad E, patinka mums ar nepatinka ta valdžia, ji buvo išrinkta italų, nors grėsmės valdančiai vyriausybei nulatos didėja. Atsiprašau, kad taip klausiu, bet norėčiau tiesiog paaiškintumėte, taip pat susijęjant ir su Graikijos pavyzdžiu, kuris yra ko gero puikus pavyzdys. Stora, skola turi būti kontroliuojama, jūs taip pat kalbėjote apie e, kompromisą, tačiau 18 metais nuo 559 iki 800 e, milijardų pakilo, kitaip tariant, daugiau negu 23 BVP procentai. Tai aš nežinau, ar galima tai pavadinti sveikų biudžeto vystimusi. O klausimas būtų tai toks. E, kaip bus mažinama skola šioje šalyje, kokia turi būti atliekama restruktūrizacija. Nes e, vyriausybė, vyriau, e, valdžia renka žmonės, tačiau renka ją remdamiesi įvairiais duotais pažadais. Anglų kalbą kalbėsiu. Portugalijoje tikrai labai mm, didžiuojamės valstybės pasiekimais pastaraisiais metais. Aš ir pats suprantu, kad e, procesai parodė, jog yra alternatyvių politikų. Juk tai ir yra demokratiją. Demokratija leidžia alternatyvas, leidžia ieškoti alternatyvų. Tos alternatyvos visada egzistuos ir jų reikia ieškoti. Visa tai buvo pasiekta laikantis visiems taikomų taisyklių. E, negana to, visa tai pasiekta užtikrinant pasitikėjimą šalyje, pasitikėjimą rinką. E, aš nenoriu čia kalbėti finansų ministro vardu, bet noriu pasakyti, kad tai yra puikus pavyzdys eurozonoje. Tas pats pasakytina ir apie Graikiją. Politinis procesas vyko, sprendimus turi priimti vyriausybė. Iki krizės e, šalis buvo finansiškai nestabili, supratome, kad tą reikia keisti procesai užtruko ilgiau negu kad e, buvo norima ar tikėtasi. Tai yra mano asmeninė nuomonė. Ir mes toliau remiame Graikijoje vykdomus procesus. E, e, žinoma, kalbama apie skolos mažinimo priemonės, kalbama apie ekonominius, finansinius, socialinius rodiklius, jie Graikijoje tikrai e, gerėja ir iš to naudos gaus Graikijos e, piliečiai. Laikrodis rodo, kad nebegalime skirti penkių minučių žmogui, nes dar yra aštuoni kalbėtojai paprašę žodžio, o pirmininkas uh, turi išvykti 11.30. Bernard Mono FDD vardu. Prašau užduoti klausimą trumpai. Pardon. Uh, comme mon... Monsieur le Président. Euh, Labą dieną. Kaip ir kolega Luka, norėčiau prie Italijos pavyzdžio apsistoti. Italijos uh, vyriausybės planai yra legalūs, todėl aš juos remiu. Eurozonoje e, e, dabar e, vyksta kai kas, į ką Moskovici neatsižvelgia. Kiekvienas euros išleistas vyriausybės praeina pro įvairias struktūras ir galų gale įsilieja į valstybės kasą. Italai e, dabar susiveržia diržus, jie aukojasi, tačiau e, viešoji skola nemažėja dėl griežtos taupimo politikos. E, griežtoji politik, taupimo politika nepasiteisino, 2018 metais situacija dar pablogėjo. E, ir dabar patiems vargingiausiems e, mažinami mokesčiai, bet tai daroma yra vidutinės klasės sąskaita. E, deficitas vis tiek bus daugiau negu 3 procentai ir mažiau negu 4 procentai. Tačiau tuo tarpu Prancūzijos e, skola sudarys 2,8 procentus nuo BVP. E, buvo tikrai neįvertintas griežtosios politikos poveikis E, ekonomikai, kaip sakė e, praeitą mėnesį Kristin e, Legard Balė, praeitą mėnesį neatsižvelgta į dauginamąjį faktorių. Ar manote, kad ta pati klaida e, Italijoje taip pat, ne, e, ne, taip pat nepasireikš Italijoje ir ar tai nereiškia, kad gali grėsti eurui susprogimas iš vidaus. Uh, uh, Kelios pastabos dėl jūsų klausimo. Visų pirma, aš nepritariu jūsų požiūriai, kad eurozonoje vyroja samišis visiškai priešingai. 9 milijonai naujų darbo vietų, atlyginimai auga, ekonomika auga 22 ketvirčius iš eilės. E, e, padėtis tikrai yra labai stabili, tik skiriasi fiskalinė padėtis šiek tiek valstybėse narėse, viskas yra koordinuota. Ir tas tie, tokia padėtis pasiekta išeinant iš krizės. E, žinoma, jūs paminėjote keletą e, sunkumų, bet e, finansinės žinios yra geros, procesai trunka ilgiau negu mes norėtume. Taigi labai svarbu dirbti tą pačią linkmę, nes tik ekonomikai augant mes galime užtikrinti ateitį tokią, kokios norime, kuri atitinka mūsų visuomenės lūkesčius. Labai svarbu dirbti tą pačią linkmę, vadovaujantis bendromis taisyklėmis ir susitarimais nes tik taip e, didinsime pasitikėjimą. NF vardu Markus Precel. Aš kalbėsiu vokiškai. Mes esame atsigavimo fazėje, nors ji tikrai nevyksta idealiai arba bent jau taip, kaip daugelis iš mūsų tikėjosi. Tas atsigavimas susiduria su tam tikromis problemomis, jas jau minėjote, Portugalija jau buvo minėta ne vieną kartą, e, mes matome, kaip viską galima sutvarkyti, kad vis veiktų sklandžiai. E, šiaip ar taip e, valstybė gali rasti prieigą prie finansų rinkų, kuri buvo užkirsta. Aš norėčiau pasakyti, kad Graikijos klausimus šiek tiek esu skeptiškiau nusiteikęs, pavyzdžiui, Pirėjo bankas ir kiti pavyzdžiai galima pasižiūrėti, kaip viskas vystosi, tačiau šiaip ar taip man galima pasakyti apie Graikiją, kad komisija ir tarptautinis valiutos fondas visiškai kitaip įsivaizduoja situaciją ir, ir kaip spręsti tas problemas, pavyzdžiui, kaip spręsti pensijų problemas. E, taigi e, geopolitinės e, kryptys, kurias numato komisija, kurias numato, kurias, nu, kurias numato, kurias numato Tartautinis valiutos fondas skirtingos, tačiau ar tai yra eurogrupės klausimas, kompetencijos klausimas. Ši, šiaip Italija 2000 metais patyrė daug didesnį deficitą negu dabar. Ir ar tai dabar Eurogrupės yra nauja elgesio su Italija linija, ar tai reiškia, kad Eurogrupė veiks aktyviau, e, o gal tai yra iš ankstinė sąlyga tam, kad būtų įvesta, uh, paramo, įvestas met paramos mechanizmas nuo 2024 metų. It's, um, it's a... Ačiū už pastabas ir klausimus. Iš ties e, labai svarbu nepamiršti, e, kad euro grupę sudaro Europos finansų ministrai. Jie turi koordinacinį vaidmenį Mm, eurozonos kontekste. Ir tai yra e, labai svarbu, labai svarbu tokį darbą ir tokį formatą užtikrinti. Reikia suderinti požiūrius, pozicijas ir tas konstruktyvaus darbo procesas yra ilgalaikis. tačiau mes neturim būti nekantrus. Tiesa, krizės, kriziai mes nebuvome pasiruošę. Tačiau po krizės įvedėme bankų finansų sektoriuose, eurozonoje įvairiausių priemonių, Pavyzdžiui, Europos stabilumo mechanizmą pasitelkėme. Taigi šiandien esame daug geriau pasirengę doroti su krise negu anksčiau. Ir toliau turime užtikrinti, kad mūsų įgyvendinamos politikos būtų tvarios, patikimos, nes patikimumas yra labai svarbus klausimas vyriausybės turi užtikrinti tvarumą ir patikimumą visada. Ne tik rinkoms, bet ir kitoms valstybėms narėms, kurios yra eurozonos narės. Ačiū. Ačiū. Ačiū, kad taip netiksliai e, paisote e, laiko nuorodų. Dabar periname prie antro raundo ir prašysiu kalbėti po pusantros minutės. EPP, prašau. Dėkoju. Aš taip pat vokiškai kalbėsiu. Norėčiau pasakyti, kad mane šiek tiek suerzino jūsų optimistiškos prognozijos ekonomikai. Aišku, labai daug yra teigiamų dalykų, tačiau padidėjo ir rizika ir jūsų vertinimas, teigiamas vertinimas neatsižvelgia į kai kurias problemas. E, Brexitas, energetika, infliacija ir panašiai. Kaip jūs įsivaizduojate artimiausius keturis pusmečius? Antra. Aš prisimenu, kad prieš penketą metų mums siūlė kad tas bus sukurtas stabilumo mechanizmas, tačiau vėl dabar jo sukūrimas atidėtas iki neaiškaus laikotarpio. Žinoma, galima diskutuoti, e, kaip konkrečiai jisai turi būti kūriamas, e, bet ką Eurogrupė numato, koks, koks turi būti tas instrumentas, kaip toliai jisai turi siekti. Dabar dėl Italijos. E, Visos valstybės ES išskyrus Italiją siekia konvergencijos. Ir aš manau, kad šiek tiek perdėta yra tai, jog ponas Moskovici taip aršiai kritikuoja Italiją. Pasižiūrėkime, kaip vystėsi Prancūzija. Ar uh, nereikėtų tik tais pirmiausia pasižiūrėti, kaip sutvarkyti infliaciją ir atlyginimus Italijoje. Dėkuoju, ponė. Langen, Brexitas, infliacija, Kinija, World Trade. E, visa tai yra iššūkiai, pasaulio prekyba, visa tai yra iššūkiai, kuriuos turime atremti kartu. Dabar taip pat mes konstatuojame, jog e, E, dabar po 17 metų, kuomet e, ekonomikos augimas pa, pasiekė rekordinį lygį, dabar jisai e, mažėja. Tai aišku nėra ekonominė problema savaime, tačiau mes dabar ekonomikos atsigavimo kontekste mes e, įtvirtiname tokius dalykus, kurių, e, kurių mums reikia užtikrinant ekonomikos e, atsigavimą ir augimą. Ir gerai yra tai, kad tas ekonomikos augimas yra ilgalaikis ir, ir, ir atsparus, pakankamai tvarus po tų patirtų šokų ir mes turime galvoti apie ateitį, nes turime keisti savo institucinę sąrangą taip, kad, jisai, kad jinai būtų pajėgi atremti e, panašius e, iššūkius ir, ir šokus. Kalbant apie Italiją, Italijos padėtis kelia didelį susirūpinimą, mes turime apie tai e, galvoti. Ir e, iš tikrųjų it, it, Italijos. E, Italijos e, padėtis dabar yra problematiška, vertinant bet kokiais tarptautiniais ekonominiais standartais. Aišku, mes e, nekalbam apie demokratijos kokias spragas ir e, komisijos Bendra pozicija buvo paskelbta vakar ir tai visiškai atitinka sutarčių nuostatas ir mes nenugastaujam, kad, kad gali iškilti čia kažkokių tokio pabudžio problemų. Dėkoju. Vonas Pedro Pereira, socialistų frakcija. Dėkoju, pirmininkė. Pone ministrė, Aš pripažįstu, kad jūsų kaip euro grupės pirmininko užduotis labai sudėtinga, labai skubu ir labai svarbu vystyti e, finansinės reformas, kad jos paruoštų būsimiesiems smūgiams. Bet kalbant apie e, Europos ateitį, turime e, nestabilę situaciją įvairiose šalyse, turime Italijos padėtį, taip pat e, e, rinkiminius įvairius momentus, kad Eurogrupė pasiektų gruodį teigiamų rezultatų, tai yra gerai, tačiau tas vadinamas, dėl to vadinamo backstop. Reikėtų pasakyti, kad jis yra reikalingas e, ekonominiai politikai. Tačiau norėčiau paklausti, e, koks yra numatytas laikotarpis, kada tas fondas jau realiai pradės veikti. Stabilumo mechanizmui, e, mechanizmą reikia pritaikyti prie Europos teisės, kad jis veiktų pagal Europos teisę, reikia apibriežti jo atsak atsakomybės ribas bei santyki su Europos parlamentu. Taip pat reikia užtikrinti, kad tas mechanizmas e, būtų e, atsa, atsa, atsaki, atsakingesnis, kad turėtų E, platesnę veiksmų sritį. Pedro Silva Pereira. Uh, I will continue in English. <laughs> The, you're right. Aš atsakysiu ir jums angliškai į pateiktą klausimą. Mes e, vis dar galime pasinaudoti tą galimybę, kuri atsiranda dėl palankios ekonominės padėties, ekonomikos ciklo palankaus daugelį ES uh, uh, valstybių narių. Ir šių metų pradžioje, būtent e, galvodami apie šitos aspektus, mes e, e, dirbame šitais klausimais, tačiau aišku, ta padėtis gali keistis ir jūs paminėjote įvairius rizikos faktorius, be kitako politinius, politinius rizikos faktorius kai kuriuose valstybėse. Ir aišku, tai gali apsungyti padėtį, tačiau atsparumas yra užtikrintas ir, ir, ir jisai bus užtikrinamas toliau. Kalbant apie backstop, backstop e, garantiją, tai yra labai svarbus dalykas, užtikrinant pasitikėjimą ir bankų gaivinimo e, sistemą įtvirtinant, nes to negali būti be e, finansavimo gebėjimų, kurie turi būti užtikrinami tos garantijos backstop ir aišku, tai, tai labai svarbus bankų sąjungos aspektas. Tai e, taip pat e, rodys valstybių narių įsipareigojimus ir tai bus labai aiškus signalas, jog ES valstybės narės palaiko šį, e, šį, šią dimenciją, šį aspektą. Tad, todėl labai svarbu bus įtvirtinti visą tą mechanizmą. Mes dabar apie tai diskutuojame Eurogrupės e, posėdžiuose. Tam, kad e, užtikrintume stabilumo mechanizmo atskaitomybę didesnė, tai mes dirbame ir šituo klausimu ir mes manome, kad e, yra įmanoma netolima ateityje žengti kai kurių svarbių žingsnių būtent tą linkme. Georgijos Kirstos, EPP. Thank you, Chairman. Um... Dėkuoju, ponė pirmininkė. Ačiū paklausti, e, pateikti klausimą dėl Graikijos įsiskolinimo. Kaip ar pagal komisijos e, e, apskaičiavimus 18 metų pabaigoje ta skola gali sudaryti 182 procentus BVP? Kaip tuomet e, bus įmanoma suderinti gerus rezultatus mokesčių srityje su tolimesniu skolos augimu? Galbūt jūs galite paaiškinti man šitos aspektus, o galbūt aš galėčiau jums raštu pateikti klausimą. Nes e, Graikijos e, vyriausybė skolinasi, kad padengtų savo įsiskolinimus. Ir kitas klausimas yra dėl e, Valmos bankų krizės ir, ir, ir, ir, ir Graikijos šiame kontekste. Žinome, kad e, vertybinių popierių rinka yra labai griežtai reaguoja ir Graikija čia susiduria su rimtomis problemomis. susidurima su lėšų trūkumu taip pat e, Graikijoje ir tai yra ki ki kiti probleminiai aspektai, kurių gali iškilti dėl galimos kitos e, finansų krizės. Ar a, e, jūs aptarėte šitos darimus savo darbo grupėje ar, ar kitose susitikimuose euro grupėje? Dėkuoju, ponė Istos. E, valstybės e, skolos dinamika tam, tam tikromis sąlygomis gali būti pakankamai aukšto lygio. Me, mums iškyla sunkumų e, sustabdyti tą procesą ir užtikrinti, kad jisai, e, kad tas lygis mažėtų. Nes kalbant apie įsiskolinimą, čia ne tiek lygis, kiek pati trajektorija, tendencija yra e, svarbi. Jeigu mažėjimo e, trajektorija prasideda, e, tai, tai yra pats svarbiausias e, e dalykas mūsų, mūsų darbos rytyje. Mes turime siekti tokios padėties Graikijoje, Italijoje ar, ar kitose valstybėse. Taip pat, e, kas dar svarbu, tai yra finansavimo poreikiai e, Graikijoje kiekvienais metais. Ir tie pagrindiniai e, finansiniai poreikiai turi būti tenkinami užtikrinant atitinkamas, atitinkamas mokėjimo gebėjimus ir būtent todėl mes atidedame Graikijai mokėjimo e, grafiką. Dabar e, tai atma 22 mėnesius to finansavimo poreikio. Tai pakanka tam, kad e, rinkos pasitikėtų ir kad jos matytų, jog Graikija galės spręsti finansavimo problemas iškylus sunkumams ar, ar krizėms. Uh, rinkose. E, tuo būdu skolos gražinimas yra optimizuojamas. Kalbant apie santykį įsiskolinimo ir BVP, tai tas, svarbu, kad tas santykis mažėtų. Ir jeigu trajektorija šito požiūriu gera, e, socialistų frakcijos vardu. Ponas Vaizenaker. Aš e, norėjau pateikti klausimą dėl Italijos, tačiau man atrodo, kad e, pateikti atsakymai buvo pakankamai įtikinantis. Ir žinau, kad jums iškyla sunkumų kaip ir grupės pirmininkui sprendžiant šitos e, klausimus susijusius su Italija. Kalbant apie eurozonos fiskalinius gebėjimus ir uh, apie e, Europos nedarbo e, bedarbystės draudimą. E, Pervanš taip pat yra salėje. Mes ne, mes manome, kad aišku yra eurozonos biudžetas, kur galės būti naudojamas tam tik tikslui, tačiau gali būti ir kitos galimybės naudojamos. Ir mes manome, kad e, tinkamas jų panaudojimas e, prisidėtų prie didesnio stabilizavimo ir tai būtų labai naudinga taip pat e, krizių laikotarpiu, nes jeigu čia būtų užtikrintamas tam, tam tikras automatiškumas, jeigu viskas būtų uh, numatyta taip, kad būtų atsižvelgiama ir į ekonominę problematiką, ir į e, e, moralinius e, rizikos faktorius. Dabar taip pat mes dirbame e, SBBS schemų klausimų, tai yra tos schemos, kurios e, užtikrina galimybę kurti valstybės obligacijomis, e, remiantis valstybės obligacijos užtikrintais vertybiniais e, popieriais tam, tam, tam tikras e, struktūras, tad norėčiau žinoti jūsų poziciją šito klausimu taip pat. Dėkoju už jūsų klausimus. Jie yra iš tikrųjų labai svarbus klausimai ir aš galėčiau atsakyti pakankamai išsamei ir tai užtruktų ilgai, bet turiu būti lakoniškas. Ir, ir todėl e, noriu jūsų supratingumą dėl, dėl to. Taip, e, stabilumo priemonės ir mechanizmas prisideda prie tinkamo ekonomikos ir pinigų sąjungos veikimo, nes nėra jokios tokios panašios pinigų ir ekonominės sąjungos pasaulyje, kuri neturėtų tokių priemonių. Ir nuo krizės pradžios mes padarėme pakankamai didelę pažangą, e, koreguodami savo pinigų sistemą ir mes turėtume džiaugtis pasiektą sėkmę. Mano nuomonė, paradoksas yra tas, jog mes nepasinaudojam pasiektais rezultatais. Dažnai e, nepasiremėme tuo, kas pasiekėme, galvodami apie tolesnius žingsnius. Dažnai mes būname skeptiškai nusiteikę ir e, galvojam, e, apie ateitį labiau neigiamai nusiteikę, mes turime būti atviriau nusiteikę, kuomet aptarėme e, šitos dalykus, kuomet kalbame apie stabilizavimą užtikrinančias e, priemonės, rizikos faktorius, taip pat kalbant apie tų priemonių e, apriepti ar dydį, tai neturi būti labai plačios apriepties priemonės ar labai E, didel, didelio masto priemonės. Tai nėra būtina tam, kad jos būtų veiksmingos šiame kontekste. Jeigu mes pažvelgtume atgal ir, ir įvertintume savo padarytą pažangą, tai galbūt e, nusteptume, kad e, tie dalykai, kurie atrodė visiškai neįmanomi prieš 6-7 e, metus, dabar yra puikiausiai taikomi. Tad ir dėl jūsų minėtų dalykų taip atsitiks, mes turime galvoti apie visus įmanomus disponuotinus instrumentus, priemonės. Dėkoju. Dar du e, kalbėtojai liko. Gal galim palikti dvi minutės. Aš ir ponas Liukė. Pono Liukės nėra. Ir dar yra spontaniškų pasisakymų e, e procedūra. Du kalbėtojai. Papusė minutės, 60 sekundžių ir, ir, ir, ir paskui e, ponas pirmininkas atsakys. Ponas Papadimulis. 60 sekundžių. Dėkoju. Pone Senteno, man labai malonu konstatuoti, kad kalbėjote apie e, Graikijos e, problemų pabaigą, kad jau pasireiškia augimas. Aš tikiuosi, kad tie, kurie Atenuose mato tik katastrofas, rytoj taip pat visą tą išgirs. Prieš keletą savaičių uh, girdėjau, kaip sakėte, kad e, galima bus sukurti tam tikras e, struktūrinės priemonės bei pasiekti pasikeitimų bei vėl pasiekti augimą. Tam nereikia kapoti pensijų, Ponas Moskovičiai taip pat pasakė, kad nebus jokių neigiamų surprizų. Ką Jūs galvojate apie tai? Kas čia? Bronė. E, dar tie patys klausimai, bet gal kiek kitaip užduosiu. E, tas perteklius kartais gali būti labai didžiulis, tai kas tada įvyks? Ar tada apkapos, apkarpys pensijas? Dėl Kadrugano čia e, įstatymo Graikijoje. Čia vėlgi grėsia mm, pensijų apkarpimas, ar naujiems pensininkams pensijų dydis bus tas pats. Trečias klausimas. Ir buvo kalbama apie naujovišką valdymą, tačiau kita vertus nebuvo numatyta, uh, E, jokių apsaugos priemonių. E, Graikijoje numatyta 66 e, pro 66 tūkstančiai iš, iš, išvarimo iš, iš gyvenamojo ploto. Mano klausimas yra taip pat dėl kai kurių negatyvių e, tendencijų e, valstybėse narėse. Ar e, dabar tie procesai lėtėja, ar yra tam tikras um, sviravimas tendencijų. Dėkuoju už pateiktus e, klausimus e, apie Graikiją. Visų pirma, aš noriu patikinti Jūs, jog Eurogrupė visuomet dirbs šitais klausimais, remdamasi Europos komisijos pateiktais vertinimais. Ir mm, aš vertinu Graikijos padarytą pažangą kaip e, labai, labai teigiamą pažangą. Graikija negavo laiško dėl. laiškas. Ir Graikijos tikslas dėl 3,5 procentų taip pat yra pasiekiamas. At mokesčių politikos aspektai turi būti gyvenami šitame kontekste. E, komisija rytoj pateiks ataskaitą tais klausimais, o dėl negatyvių augimo tendencijų, tai kai kurie pavyzdžiai, kad, e, kurie, kuriuos mes matome, pavyzdžiui, Vokietijoje, tai, tai, Vokietijoje taip yra dėl e, laikinų problemų automobilių e, sektoriuje, automobilių gamybos sektoriuje. Mes labai atidžiai sekame tas tendencijas, tačiau mes e, neturėtume pernelyg nogastauti dėl šitų tendencijų, todėl kad 17 metais Vokietijos ekonomikos augimas buvo be galo aukšto lygio ir todėl politinės e, priemonės turi būti naudojamos tam, kad būtų užtikrintas tvarus ekonomikos augimas ir mes tikimės, kad tokia tendencija e, išliks tiek Europos tiek lygmenių, tiek nacionalinių lygmenių. E, ponas pirmininkas turi išeiti dabar. Dėkuoju visiems už dalyvavimą šioje e, diskusijoje. Linkiu Jums ko geriausios kloties ir tikimės, kad e, viskas bus taip, kaip Jūs prognozavot. Thank you. me, let me remind you, we are now... Noriu priminti, kad pereinam e, prie 15 klausimo. Nuomonės referentas Peter Simonas. Ar socialdemokratų vardu kas nors perims e, jo žodį? Puiku, tada mes jo nelauksime. Puiku šiam klausimui yra skirtos tik tai kelios minutės, 15 minučių, tai beliko 11, kadangi uždelsėm, taigi pereinam per penk, prie 15 klausimo. Teisės nuostatų ir bendro pareiškimo, kuriais užtikrinama parlamentinė decentralizuotų agentūrų kontrolė įgyvendinimas. E, reikia apžvelgti pakeitimus. Mūsų pranešėjas yra Peteris Simon, bet paprašysiu ponę Beres pristatyti e, jo nuomonę. Kalbu šešėlinės pranešėjos vardu šiandien pirmą kartą, bet pasisakysiu šešėlinės pranešėjus vardu ne kartą. Peteris Simonas man parašė, ką turėčiau pasakyti, todėl kalbėsiu angliškai. Peter Simonas parengė nuomonę dėl decentralizuotų agentūrų kontrolės, dėl to, kad uh, parlamentas turėtų teikti savo nuomonę dėl decentralizuoto agentūrų kontrolės. AFKO pranešėjas yra Georgi Šioflin iš e, PPA. 26 rugsėjo Simonas pateikė pranešimą. E, e, jam e, na, iš jį e, e, ribojo o, o, e, žodžių skaičius. Aš 11 pakeitimų buvo pateikta, 3 pateikė EKR, 5 e, pateikiau aš pati ir Peter Simon pateikė, pasirašė vieną pakeitimą, vieną aš pasirašiau. 22 tikimasi, 22 sausio tikimasi balsuoti dėl tų pakeitimų. Reikia tais pakeitimais siekiama patobulinti kalbą E, e, pranešimas susijęs su trim sritim. Visų pirma, decentralizavimo įsipareigojimai, parlamento įsitraukimas į procesus ir. Pateikti pakeitimai susiję su šiais dalykais. Dėl skaidrumo kurį reikia užtikrinti, reikia užtikrinti skaidrumą piliečiams. Parlamentas turėtų būti svarbus sprendimų prieimėjų dalyvis. Taip pat turima užtikrinti biudžeto efektyvų įgyvendinimą ir dalytis administracinę naštą. Du pakeitimus pateikė kolega Vyrinkis, kalba apie teisėkuros procedūrą, apie ES institucijų nuomonės pasidalymą agentūrų vaidmens klausimų. E, Peteris Simonsas e, nurodė, kad agentūros turi veikti pagal įgaliojimus, reikia uh, didinti jų atskaitomumą, jie turėtų, agentūros turėtų uh, atsakyti į parlamento teikiamus klausimus, sureaguoti ne ilgiau negu per penkias savaitės. Agentūros turėtų veikti skaidriai, būti atskaitingos suinteresuotosiom šalims ir turi e, vadovautis e, galiojančiais teisės aktais ir taisyklėmis, kurios taikomos visoms ES agentūroms. Aš pati pateikiau už tai tokį pakeitimą, raginu komisiją e, peržiūrėti parlamento vaidmenį, nustatyti prievalę atspindėti esamą padėtį, užtikrinti e, lankstumą Peter Simon dėkoja visiems, kurie teikia pakeitimus. Jis mano, kad šie pakeitimai patobulina tekstą, į juos reikia atsižvelgti rengiant galutinį pranešimą. Ačiū už puikų darbo apibendrinimą šešėlinių pranešėjų nėra. EPP vardu ar kas nors norėtų pasisakyti? Dar kas nors? Ne, panašu, kad niekas žodžio neprašo. Fantastika. E, pačiu laiku atvykote, kad galėtumėt pristatyti ne EKR, sako pirmininkas, o, o Aldės nuomonę šiuo klausimu. Ačiū labai, kad palaukėte, kolegos. Pono Simono pakeitimų skaičiau su dideliu susidomėjimu. Tačiau reikia nepamiršti dviejų labai uh, um, svarbu atkreipti keletą dėmesio. Pavyzdžiui, parlamento vaidmuo. Kokį jūs siekėte, reikėtų aiškiai nusibriežti. Uh, ir tada būtų aišku, kaip būtų galima pagerinti bendradarbiavimą ir komunikavimą tarp decentralizuotų agentūrų ir mūsų institucijos. E, manau, kad, matau, kad daugelis e, pritarė pranešėjui, kad reikia suteikti galimybę suinteresuotoms šalims e, įnešti indėlį į šį procesą, ypač Europos parlamentos. Mes skatiname geresnį bendradarbiavimą e, po antro ir trečio teisėkuros proceso. Ir visai pabaigai norėčiau patikinti, e, kad e, siunčiame tokią žinutę tarybai. Ateityje parlamentas turėtų būti lygiavertis teisėkuros proceso narys tai yra mūsų teisėtas prašymas. Ačiū. Ačiū, ačiū, kad uh, spėjot ateit ir pristatyti savo nuomonę. Panašu, kad daugiau niekas žodžio neprašo. Atsiprašau. Prašo. Problema su decentralizuotom agentūrom yra ta, kad jos turi labai daug galių. Ir tiesiogiai, netiesiogiai veikia žmonių gyvenimus. E, tos galios yra e, išplėstos. Ta problema tokia egzistuoja, todėl labai svarbu, kad e, tos agentūros būtų atskaitingos, kad jų vaidmuo būtų ribotas ir Europos parlamentas turėtų būti ta institucija, kuriai agentūros turėtų būti atskaitingos. Ačiū. Aš taip pat pritariu jūsų e, nuomoniai. Aš taip pat manau, kad e, tai, kad agentūra yra decentralizuota, nereiškia, kad ji neturi būti atskaitinga. Ir einam. Atsiprašau, ar dar norėtumėt pasisakyti? Uh, Manau, kad ši nuomonė buvo renkta dėl to, kad vyko diskusija po Europos medicinos ir bankų agentūros perskirstimo. Tada buvo krit... tada e, buvo atkreiptas dėmesys į tai, kad mes e, iš esmės e, nesam įtraukti į, į e, teisėkuros procesą ne tik dėl perkelimo, bet ir dėl agentūrų kūrimo. Ample komitetas taip pat svarsto šį klausimą Ir parlamentas tikrai šį klausimą pažiūrės rimai. Dėl atskaitingumo tas klausimas iš ties yra esminis, bet e, šis komitetas tengiasi darbą dirbti tinkamai. O dar grįžtant prie mano pačios pakeitimo, e, e, kas dėl 2012 deklaracijos, ten labai aiškiai nurodyta, e, koks yra vaidmuo agentūrų, kaip jos turi būti valdomos ir taip toliau. E, ir reikia užtikrinti, kad tie dokumentai, kurie yra parengti, būtų tinkamai naudojami ir tiktų visoms agentūroms, o jų yra nemažai. E, Atsiprašau, tikrai nenorėjau jūsų pražiūrėti. Ačiū už pastabas. E, balsuosime sausio 21-22. Taigi baigiam nagrinėti 15 e, klausimą ir dabar ponas Goltieri, vienas iš bendra pranešėjų, yra čia, taigi galime pereiti prie 16 klausimo ir aš dabar kviečiu jį į prezidiumą pirmininkauti. Ačiū už diskusijas ir dabar iškart einam prie 16 klausimų. So, let's move to. Taigi, pereikime prie 16 klausimo. Vienas iš dviejų teisėkuros dokumentų neveiksnių pozicijų nuostolių minimalaus padengimo lygis prieš suteikdamas žodį Ester noriu e, pasisakyti ne dėl esmės, ne dėl pasiūlymo esmės, bet dėl viso paketo. Mums nepavyko dirbti tokiu pačiu tempu dėl abiejų dokumentų, bet tai nereiškia, kad nereikia jų nagrinėti. E, tarybos nuve, darbas jau eina prie pabaigos, tai mums reiktų paspartinti procedūrą. E, Ta ir e, darom dėl tos stabilumą užtikrinančios priemonės ir galbūt bus įmanoma ir antrą E, direktyvą aptarti laiku ir pradėti, bet aišku, tai priklausys ir nuo tarybos darbo, kaip jai pavyks suspėti e, pabaigti peržiūrą. Taigi antros direktyvos mes neatidedam į šoną, mes e, paspartinam šio dokumento nagrinėjimą, kad taryba galėtų tęsti darbą ir kad tai būtų suderinta su visu bankų dokumentų rinkiniu. Taigi todėl spartinam e, darbą dėl e, šios direktyvos, dėl šio dokumento. Taigi viską paaiškinęs, dabar raginu Ester pradėti. Ačiū ponė pirmininkė, ačiū bendra pranešėjai, kalbėsiu trumpai. Labai džiaugiuosi, kad sutarėm dėl bendros pozicijos, kadangi yra keli bendra pranešėjai ir tos startinės pozicijos yra skirtingos, viską reikėjo suderinti prieš pradedant rašyti pranešimą. Manau, kad parengėm tinkamą dokumentą ir e, viena e, e, iš svarbių elementų reikia aptarti atsižvelgiant, nepamirštant praėjusios finansų krizės. Taryba pateikė jau poziciją ir mes iš ties norime dirbti labai sparčiai. Tai nereiškia, kad antras dokumentas juda lėčiau. Šis dokumentas, šiuo dokumentu dirbama labai greitai. Manau, kad Ekon turėtų duoti signalą prieš euro vadovų susitikimą, eurozonos vadovų susitikimą. Ir Tikimės, kad lengvai pavyks suderinti visų pozicijas. Esam ambicingi. Po ilgų diskusijų apibrėžiam visas MPL kategorijas. E, visos politinės frakcijos sakė, kad dokumentas neturėtų būti per nelyg išplėstas ir sudėtingas pateikėm tris rodiklius, e, e, aprašėm e, paprašus principus, nurodėm, kad turim būti realistiški, atsižvelgiam į suinteresuotasias šalis, į politinės frakcijas. Ir taip pat, žinoma, susidūrėm su problemom, į kurias reikėtų detaliau pažiūrėti e, dėl, e, pavyzdžiui, e, dėl galimų antrinės rinkos iškraipimų, apie tai kalbėjom, tą reikėtų peržvelgti. Mm, kita problema yra MPL kalendoriaus e, nustatymas, atsižvelgiant į kitų institucijų darbą, bet gal reikėtų pe, e, pagalvoti apie naujas paskolų skirimo vertes. E, pamatysim, kaip viskas vyks, kai gausim pakeitimus. Mm, parlamentas turi prisidėti prie uh, uh, uh, ambicingo dokumento parengimo, kuris prisidėtų prie e, antrinės MPL rinkos e, stiprinimo. Ir manau, kad pirmininkė nurodysite, koksgi bus tas e, ambicingas grafikas ateinančioms savaitėms. Komitetas nekarta buvo kritikuojamas, kad dirba nepakankamai sparčiai, o dabar puikia proga dirbti sparčiai, tai tą ir padarykime. Ačiū. Uh, dėkuoju, dėkuoju, kad uh, labai uh, veiksmingai naudojate kalbėjimo laiką, tik tai maždaug pusė jo. Ir aš turiu pasakyti, jog aš pritariu, ko pranešėjai. Aišku, mums su, su taryba nebuvo lengva e, dėrėtis, turint omenyje mūsų startinės pozicijas skirtingas, bet kaip e, Ester, ką tik tai sakė, tekstas yra ambicingas, paprastas, subalansuotas ir manau, kad e, tai iš tikrųjų yra tvarus pagrindas, leidžiantis įtvirtinti tokią tikrai svarbę priemonę nes tai leidžia užtikrinti tam tikrą backstop e, garantiją. Tai yra pakankamai invazinė priemonė, bet labai svarbu buvo įtvirtinti ją, nes nuo to priklauso visas rizikos mažinimo paketas, priklauso pasitikėjimas, o kita vertus, kadangi tai yra tvarus problemos sprendimo būdas, tai leidžia išvengti nepageidaujamų e, pasiekmių, ne, nemokumą ir, ir taip toliau. Tai e, aš manau, kad tas rastas sprendimas leidžia išvengti tų rizikos faktorių, galbūt su viena išimtimi, kurią komentavo Ester. Tai yra, e, turiu galvoje, antrinės rinkas ir specializuotus operatorius ten veikiančius, bet e, šiaip visas pasiūlymas yra subalansuotas ir norėčiau padėkoti tarybai ir pirmininkaujančiai Aistrijai už puikiai organizuotą darbą taryboje. Buvo pasiektas kompromisas, praktiškai vienbalsiai ir iš principo čia buvo remiamasi tarybos e, tekstu. Labai daug tarybos pasiūlytų nuostatų yra čia įtraukta dėl supaprastinimo ir aš manau, kad mes turime čia žiūrėti ir į pirmą ramstį, ir į antrą e, ramstį antrajame ramstyje yra numatyta galimybė e, procesui vykti e, greičiau santykiuose tarp atskirų e, bankų, bet e, aš manau, kad e, galbūt e, laikotarpis bus truputį ilgesnis dėl automatinių e, um, nuostatų, tačiau antrasis ramstis leidžia eiti greičiau. Toliau. Uh, dėl trijų metų laikotarpio e, visiško įgyvendinimo 0 per vienus ar dviejus e, metus, tai nereiškia, kad nėra nieko, tai reiškia, kad uh, apskaitos taisyklės bus taikomas ir būtent e, prudencinės paramos priemonės tai leidžia daryti. Aš manau, kad e, per dviejus, trejus metus Mes e, paremėme tarybą dėl e, neveiksnios pozicijos e, nuostolių. Aš manau, kad šitie dalykai iš tikrųjų yra svarbus, nes 4, 5 ar, ar 6 metai yra e, esmės svarbos metai ir jau čia turi būti sprendžiama, ką daryti, jog turi būti galvojama apie tai, kuriamis sąlygomis turi būti gelbėjama ta įmonė ir čia tuo būdu uh, <clears throat> padengimas yra toks, kuris e, numato, nu, nu, numato um, pakankamas apsaugos, e, pakankamą apsaugą, tačiau paskui procesas galbūt gali pagreitėti ir kita vertus gali būti kombinuojamos įvairios skatinam, skatinimo priemonės Aš e, ne, kažkai ką galiu pridurti kitais aspektais, nes čia viskas yra akivaizdu, noriu tik tai pabrėžti vieną aspektą. Mes e, e, palikom vieną aspektą dar iki galo neišspręstą. Bankai yra reguliuojami, tačiau iškyla ta antrinių rinkų problema ir ten veikiančių operatorių problema ir reikėtų, kad ta sistema e, nedarytų neigiamos e, įtakos nebankiniams proceso dalyviams, nes kiti finansinio proceso dalyviai, kurie nesiremia bankų taisyklėmis, gali, gali taip pat būti traktuojami palankiau ir to būdu turime vengti tokių e, ne, negatyvių e, skatinimo e, priemonių. Tais atvejais, kad, e, kad dar kita įmonė yra pakankamai gyvybinga, jai reikia naujo finansavimo. Mes turime rasti sprendimą, išvengdami tų iškylančių e, problemų ir, aišku, atsižvelgsime jūsų pakeitimus ir pateiktas mintis, siekdami kaip galima labiau subalansuoto e, sprendimo dėl, dar, dėl to dar neišspręsto aspekto. ECR e, frakcijos vardu Bernd Liukė. Ponas pirmininkė, Sandaliūnis e, tapo Belgijos finansų ministru, tai aš kalbu dabar ne jo, o savo kaip finansinį, e, kaip e, šešėlinių pranešėjų vardu, labai daug jau kas buvo pasakyta, tad dabar norėčiau tik tais ties paskutiniu punktu sustoti, kurį paminėjo Roberto, dėl poveikio rinkos struktūroms į ką reikėtų atkreipti dėmesį, kai bankai veikia antrinėse rinkose ir kai bankai turi paklusti tom pačiom taisyklėm, kaip ir pirminėje rinkoje veikiantys bankai. Pirmiausia, tai e, yra konkurencijos iškraipimas tarp bankinio ir nebankinio sektoriaus. Bankai atsidūrė silpnojoje pozicijoje ir Roberto pabrėžė, jog tai yra tikrai nepageidautinas poveikis. reikėtų žiūrėti, kad su nereglamentuota rinka būtų veiksmai ribojami ir pasižiūrėti, e, kaip mažinti riziką. Ir jeigu kartais taip atsitinka, tai gali būti, kad atsiras spragų ir e, su, užduotis mums tenka labai sudėtinga, bet kol kas neturime jokio tinkamo sprendimo pasiūlyti kaip tą darbą tęsti toliau. Aš aišku labai atidžiai seksiu situaciją ir tikiuosi, kad mano pasiūlymai bus priimti domen. Tikiuosi, kad galėsime sukurti stiprią rinką. Veiksnių pozicijų nuostolių minimalaus pelninimo lygiui. Armand Tremos, Aldė. Iš principo. Iš principo panašu, kad e, frakcijos sutarė. Iš pradžių aš buvau skeptiškas, nemaniau, kad pavyks pasiekti susitarimo. E, kitos mažesnės frakcijos e, siekia pagerinti teisės aktą, kad galėtume pateikti naudingą dokumentą. Penktadienį e, jau pradėjom e, e, renkti pakeitimus ir tikiuosi, kad konstruktyviai bendradarbiausime ir pagerinsime tą dokumentą, kuris bus įtrauktas į teisėkūros dokumentų paketą ką manot e, apie tai, kad e, būtų galima galbūt įtraukti ne tik bankus, bet ir kitas didelės e, finansinės institucijas. Ką manot apie Europos bankų agentūros pagalbą? Galbūt ji galėtų pare, padėti parengti gairias, kaipgi galima būtų naudotis tom stabilumą užtikrinančiom priemonėm. E, e, kas dėl tų neveiksniųjų paskolų ir neveiksnių pozicijų, jo sudaro apie 20 procentų. Mums toks rodiklis yra geras. Ir paskutinė pastaba. Aš jau uh, tą klausimą uždaviau ministrui Santėnu. Uh, mes sutarėm, kad reikia parengti bendras nuostab, nuostatas dėl neveiksnių pozicijų nuostolių, bet ES e, finansinės sistemos skiriasi. Vienos jau veiksmingos e, stabdo nemokumą, o kitos valstybės tokių sistemų neturi. Tai reikėtų kažkaip tą sistemą, tą visą situaciją suderinti, e, parengti teisėkuros, e, parengti tie teisinę bazę, kuri papildytų tą, e, tas e, neveiksnių pozicijų nuostolių teisės aktus. Taigi toks, tokia būtų mano antroji pastaba. Tikiuosi, kad diskusijos bus vaisingos. Ačiū, Ben Gygau. Ačiū, pirmininkė pranešėjai, bendra pranešėjai. Mes e, vertinom pranešimo projektą ir dėl daugelio aspektų mes su jumis sutinkame, tačiau vis dėlto manom, kad e, visa diskusija dėl, e, dėl teis, dėl, dėl nustatytų laikotarpių yra tikrai labai liūdinanti situacija. Dabar nustatyti devineri metai ir tos neveiksnios pozicijos turi būti peržiūrimos tik po trijų metų. Tokia uh, pozicija neteisinga, ji nemažina rizikos ir uh, parlamentas rengdamas pranešimo projektą netgi siūlo silpnesnę poziciją negu kad siūlė taryba. Komisijos pozicija taip pat pakankamai silpna. Reikėtų įvertinti tas taisyklės, kurias jau, tos taisyklės, kurios jau taikomos JAV ten bankai turi. Mm, e, Nurašyti paskolas po šešių mėnesių, o mes siūlom devyniarių metų laikotarpį. E, e, Europos sisteminės rizikos valdyba pateikė 2006 metais ataskaitą ir nurodė, kad e, neveiksnių pozicijų nuostolių tvarkymas JAF yra gerokai greitesnis, gerokai geresnis. Ir e, po krizės neveiksnių pozicijų nuostoliai stipriai padidėjo JAV, bet 2016 metais E, ši padėtis jau buvo suvaldyta. Ir nors žinom, kad e, Europos rinka daug labiau priklausoma nuo bankų negu kad JAF rinka, bet pavyzdys tikrai atveriantis akis, kadangi JAF bankai gali susidoroti, su to, gali dirbti tokiom sudėtingiam uh, e, sąlygom, tai mes žaliai manom, kad ir Europos uh, situacija turėtų būti priderinta ir reikėtų e, nuostatas sugrėžti. Kolegos, e, kambary yra dramblys ir tą dramblį reikėtų įvardinti. Mes turim mažinti rizikas, e, nes kitaip neapsaugosim bankų naudotojų. Taigi tie, kurie siūlo e, lengvesnės nuostatas, e, neatsižvelgia į trečiąjį e, ramstį. Taigi skatinu jūs griežtinti nuostatas ir neveiksnių pozicijų nuostolių reglamente turim apsibriežti uh, E, kredito paslaugų minimalius standartus. E, e, turim nutraukti tą situaciją, kai žmonės praranda savo namus dėl to, kad išperkamos tos neveiksnios pozicijos. Mes turim ginti Europos vartotojus ir e, parengti tinkamą neveiksnių pozicijų nuostolių direktyvą. E, tarybos pozicija yra stipri ir reikia dirbti tiek direktyvos, tiek reglamento klausimų. Ačiū. Gue Makarti. Dėkuoju, ponė pirmininkė, dėkuoju taip pat pranešėjams už puikų e, pranešimo projektą dėl darbų grafiko, tai e, laikino mes e, patenkinti esame juo. Mūsų pagrindiniai prioritetai šiame pakete e, yra užtikrinti geresnę apsaugą nuo e, agresyvių e, fondų, taip pat e, Mes manome, kad e, reikėtų įtraukti nuostatą, kuri leidžia e, klientams uždrausti bankui perduoti paskolą kitam subjektui. E, aišku, čia galime, tai galime tai padaryti ir per reglamentą, taip pat gairės dėl neveiksnių pozicijų nuostolių. E, apima taip pat tam, tam, tam, tam tikras kitas e, priemonės, bankai turi taip pat e, e užtikrinti atsisakymo galimybę apibrieštais atvejais, taip pat e, palūkanos. Apie palūkanas nebuvo e, diskutuota čia ir e, Airijoje mes susidurėme su hipotekos paskolomis e, kolektyvinėmis e, ir čia iškyla daug neiškumo nėra aišku, kokias sąlygas reikia tenkinti ir kokie yra kriterijai apibrėžiant ne, neveiksnių pozicijų nuostolius. Bet apskritai aš džiaugiuosi, kad yra parengtas e, šis e, pranešimas. Parlamentas tuo būdu nusinčia aišku signalą, kad gina piliečių teisės. Dėkoju. Markovalė atrodo nėra salėje. Marko Zanį taip pat nėra, taip pat nėra ir kitų GUE ar ENF, GUE ar e e FDD frakcijų atstovų. E, spontaniški pasisakymai, ar norėtų kas nors pasisakyti, jeigu ne, tuomet jau api, apibendrinimo. Very... Uh, Ačiū kolegos, iš tiesų žalieji perima liberalų požiūrį. Turiu konstatuoti tą faktą. Jaučiuosi, mm, jau, man atrodo, kad e, esu artimesnė žaliesiems negu liberalams. E, Dėl to minėto jūsų pavyzdžio JAV šešių mėnesių, taigi buvo labai malonu išgirsti jūsų tą pasisakymą. Deja, bet mes esame mažumoje, bet tikrai džiaugčiausi, jeigu jūs įtikintumėt ir poną uh, Luką e, ir tada gal sudarytume mažesnių frakcijų koaliciją ir E, dirbtume šią linkme. Mes aiškiai pasisakėm, kad jeigu apžiūrit, apžiūr, apžvelgiam alternatyvas, tada e, e, reikia dirbti greičiau. Taigi atsižvelgsiu ir į liberalų siūlytą 80 procentų peržiūros rodiklį. Diskusijos vyko su bendro pranešėjais gana intensyviai. Vieni kalbėjo apie 100 procentų e, lygį, labai ambicingą dydį, bet E, tiesiog noriu e, informuoti kolegas, kad e, mm, šios diskusijos jau vyko ir rinkomės iš dviejų alternatyvų. Taip pat buvo minimos kitos finansų institucijos, ponas Luka minėjo tai, kad tokiu dokumentu būtų iškraipama konkurencija ir nebankinės institucijos e, gautų pranašumą. Tačiau reikia parengti bendrą reglamentą ir tada direktyvoje aiškiau apsibriežti, e, kaip bus ginami vartotojai į visas e, pastabas dėl turinio atsižvelgiau Ačiū, kad išsakėt pastabas ir lauksiu komentarų. Ir dar kartelį noriu padėkoti sekretoriatui, kuris padėjo dirbant. Ačiū, aš taip pat dėkoju ir labai trumpa pastaba dėl pirmos ir antrosios dalies jeigu taikysim, jeigu vadovausimės jūsų požiūrį dėl pirmosios dalies, tai su antraja dalim tada kils keblumų. Jūs negalite priversti banko nedelsiant po šešių mėnesių parduoti neveiksnių pozicijų nuostolių, Tai aišku, kad jie nekreips dėmesio į, į hipotekas ir jiems visai nerūpės, kad žmonės prarado namus ar, ar panašiai. Taigi mums e, reikia griežtos e, sistemos, kuria būtų e, reglamentuojamas nuostolių padengimas neveiksnių pozicijų atveju. Taigi pozicija turi būti griežta, nes yra esminių e, skirtumų tarp antros lenkščio priemonių ir e, ko tikėsi priežiūros institucijos. jau buvo kalbama apie tai, kad čia šitos taisyklės negalioja ne visiems neveiksnių pozicijų nuostoliams. Reikia pasižiūrėti į pirmos lenkščio priemonės, kurios yra e, viso, visiems privalomos. E, taryboje taip pat apie tai buvo kalbama. Ir iš ties e, tai, kad mums pavyko rasti sprendimą, yra labai teigiamas dalykas. E, o e, tas dokumentas nagrinėjimas be precedenčių greičių. Dirbame labai labai greitai. Taigi. Uh E, aš nemanau, kad e, kad e, tas kompromisas neveiksmingas. Iš tiesų, tas kompromisas labai geras abiem pusėm, patikinu jūs, kad abiem pusėm tinka. Mas kompromisas pagal apibriešti negali būti priimtinas, visiškai priimtinas abiejo, abiem pusėm, bet tai geriausia, ką mes galėjom pasiekti. Manau, kad sprendimas yra subalansuotas ir aišku, perskaitysime jūsų pakeitimus, bet ginsime ir savo poziciją. Todėl prašau labai rimtai pažvelgti šitą klausimą ir ne e, reikšti kažkokių propagandinių minčių. Mes e, esam čia kad nuveiktume precedento neturinti darbą. Per kelias savaitės turime e, reformuoti bankų sektorių. Aš visiškai e, sutinku su Liuko išsakyta e, mintimis. Viena vertus, mes nenorim suteikti privalumo nereguliuojamom įmonėm, bet e, e, turim užtikrinti, kaipgi e, bus elgiamasi, kai pavyzdžiui įmonė subankrutuoja ir kai lieka skolos. Bet t, uh, turim išvengti ir tokios situacijos, kai bankai tiesiog perskirsto tas uh, neveiksnės pozicijas. Manau, kad reikėtų atsižvelgti ir į tokius e, dviprasmius tarybos pozicijos aspektus. Jeigu e, dokumentas bus įgyvendamas nuo pat pirm, pirmosios naujų metų dienos, tai reikia dar nepamiršti vertinti ir tikrąją pirmąją vertę. Ir tada visų problemų vis tiek nepavyks išspręsti, neturėsim pakankamai didelės e, manevro laisvės. Reikia pagalvot e, apie įvairiausias situacijas, kaip sudarytume vienodas sąlygas visiems rinkos dalyviams e, šioj srityje dirbsime ir žinoma laukiame jūsų pasiūlymų. E, pakeitimais galite prisidėti prie šio bendro darbo, e, padėti mums rasti tinkamą sprendimą. To sprendimo rasta nelengva, bet turim dirbti su taryba. Tarybai reikia tinkamo parlamento e, indėlio ir tada tikriausiai rasime e, gerą bendrą sprendimą. Parengsime puikias gairias. Nepamirštant ir e, vartotojų apsaugos. Peržiūrėsim jūsų pasiūlymus E, dėl konstatuojamųjų dalių. Taigi, ačiū ir terminai labai trumpi. Pakeitimus galima teikti iki lapkričio 23 dienos 12 valandos. Prašyčiau, jeigu įmanoma pakeitimus teikti anglų kalba, kad darbas būtų paprastesnis. E, gruodžio 6 svarstysime pakeitimus ir dėl jų balsuosime taip pat Ekon komitete gruodžio 6 dieną. Ačiū labai. Darbą tęsime 14.30 bus vyks viešieji klausimai su ECB priežiūros valdybos pirmininkė Danielė Nui. O paskui kalbėsime apie bendro priežiūros mechanizmo priežiūros valdybos pirmininko skirimą. Ačiū.